Vous, vous demander, plaît, de... Norėčiau paprašyti jūsų susėsti, kad galėtume pradėti posėdį. Jis tikrai yra labai svarbus. Dėkuoju visiems, kad atvykote į jį, nes šis komitetas yra svarbus ir atėjo labai svarbus mūsų bendro darbo etapas. Ir taip pat pamatysime E, tą darbą turime laikytis protokolinių reikalavimų ir noriu paklausti, ar kas nors prieštaraujate pasiūlytam darbo tvarkės projektui. Nematau pakeltų rankų, taigi laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta e, ir dėkuoju Jums už tai dabar pranešimai, keletas jų. Noriu pasakyti, kad verčiama į 16 kalbų, ne e, vardysiu visų kalbų, Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, galite e, klausyti mūsų posėdžio tiesiogiai, transliuojantis internetu. Taip pat yra elektroniniu būdu pateikti dokumentai ir e, noriu pasakyti, kad rugsėjo 24 dieną buvo atšaukta konferenciją e, ir video ryšiu turėjo susiekti su mus viena pareigūnė iš JAV. Ir mes daug dirbome, rengėmės sustikimui su, dirbome su koordinatoriais, reikėjo parengti salę, e, vertimą, vert, užtikrinti Ir aš noriu pasakyti, kad e, sekretoriatas labai e, daug investavo ir dėje nepavyko mums surenkti tos konferencijos, nes ponė Hochstaff e, pranešė vos lygus keletai minučių iki numatyto renginio ir mes pateikė nu, sutarėme pateikti raštu klausimus, nes ji pažadėjo atsakyti į tuos klausimus ir tikiuosi, kad koordinatoriai pritars tam ir mes e, paskui galėsime pasižiūrėti į tuos atsakymus, e, kai renksime pakeitimus. E, žinome, kad e, taip pat e, buvo atvykęs pas mus svečias iš Kalifornijos, taip pat kilo tam tikrų neiškumų, liko tam tikrų neiškumų ir prašysime, kad būtų atsakyta į klausimus raštu, kad galėtume į juos atsižvelgti. Kitas klausimas penktą Liepos buvo surinktas vizitas ir jūs turite tarp savo dokumentų medžiagą. Taip pat noriu pasakyti, kad į Dižoną ir Iljoną buvome nuvykę, tai yra svarbus taip pat darbai rengiantis mums pranešimą baigti ir šiaip dirbant mūsų komitetui tiek. Dar noriu pasakyti, kad e, iš Vokietijos yra atvykę pas mus e, mokinių, kuriuos pakvietė ponia Marija Hoibuš. Jie dalyvaus mūsų posėdėje, seks mūsų darbus, sveikinu jūs atvykusius ir e, tai yra demokratijos elementas ir jūs galėsite pasižiūrėti, kaip mes dirbate. Ir dabar mes pamatysime pristatyti ataskaitą, tai yra pranešimą, tai iš pradžių išgirsime apie šį pranešimą, e, kadangi mes jau e, esame pusiaukelėje savo darbų ir noriu pasakyti, kad vėliau perims pirmininkavimą posėdžio Fredrik Rys, nes aš turėsiu išvykti. Labai ačiū visą pirmininkai, kad ji sutiko uh, pirmininkauti posėdžiui. Pirmiausiai noriu padėkoti mūsų bendra pranešėms Norbertui Lince, PP atstovai, taip pat Bartui Stasui, kuris atstovauja žaliesiems. Uh, Dėkoju Jums už parengtą dokumentą, kurį aš laikau labai kokybiškai parengtų. Mano nuomonė tai yra pagrindas, jis apibendrinta dabartinę padėtį. Jūs kaip pranešėjai iš savo požiūrio taško pristatėte problemas atspindi jūsų darbas ir mūsų tyrimo komiteto darbus. Ir tai yra svarbus klausimai tie, kuriuos mes nagrinėjame. Ir aš kaip pirmininkas norėčiau Jums padėkoti už Jūsų kokybišką darbą. Ir mes e, galėjome visi išsakyti savo nuomonę, prisidėti prie šio darbo. Tai yra pirmasis variantas projekto. E, Ir noriu dar pasakyti, kad suteiksiu jums žodį, prašysime pranešėjų pasisakyti, kiekvienam skirsime maždaug 50 minučių, kad galėtumėte pristatyti savo darbą, paskui pakviesime šešėlinius pranešėjus, kurie frakcijų vardu išsakys poziciją, 3-4 minutės skirsime kiekvienam šešiliniam pranešėjui, paskui e, galės pasisakyti kiti nariai, taip pat 2-3 minutės galės jie kalbėti apie pranešimo turinį. Ir dar norėčiau pasakyti, kad pranešimas e, pirmiausia bus pristatytas paskui tyrimai. Dvi dalys mūsų posėdėje numatytos. Uh, Ir mes jau esame įpratę panašiai dirbti, o paskui, kai pasisakys norintis komiteto nariai, suteiksime žodį komisijos atstovui Klausui Berendui, e, kuris pasisakys komisijos vardu 10 minučių jam skirtą ir paskui suteiksime vėl žodį pranešėjams abiems e, dešimčiai minučių iš vis, kad jie galėtų apibendrinti diskusijas. Dabar suteiksiu iš karto žodį Norbertui Lins, kuris yra FAP e E, atstovas ir pradėsime tokiu būdu darbą. <clears throat> Ja, <clears throat> vielen Dank. Ačiū. Pone pirmininkė, brangus kolegos, vyko dviejai debatai, šeši klausimai, pora delegacijų išvykų, gausybę kitų posėdžių ir dabar galima padaryti tam tikras išvadas dėl pesticidų autorizacijos procedūros Europoje. Ji yra mene griežčiausia pasaulyje, tačiau ir gera sistema nėra tobula ir kartu su kolega Stas mes bandėme bendromis jėgomis patobulinti augalo apsaugos produkto autorizacijos procedūrą. Mes siekiame evoliucijos, o ne revoliucijos. Čia dviračiai išradinėti nebūtina. Gerai funkcionuojanti sistema jau egzistuoja ir įrodė, kad yra veiksminga. Net jeigu tokie griežti kritikai augalų apsaugos produktų, kaip kai kurie mokslininkai, sako, kad Europos autorizacijos procedūra griežčiausia pasaulyje, tai daug ką pasako. Tuo pat metu yra ir potencialo patobulinti, tą atskleidė įvairūs tyrimai, galima tobulinti procedūrą, taikymo dalykus ir džiaugiuosi, kad šiandien kartu su kolega turiu garbės jums pristatyti naujus pasiūlymus. Noriu pažymėti, kad nors išsiskiria mūsų nuomonės atskiriais klausimais, mes e, sugebėjome pasiekti bendrą konsensusą. Mūsų teikiamas pasiūlymas yra mūsų bendro darbo rezultatas, tai taps pagrindu tolesniam šio specialiojo komiteto e, darbui ir bus galima perduoti jį komisijai ir kitoms čia kompetitingoms struktūroms. Ką konstatuojame? Mums reikia turėti aiškę viziją, kaip ateitį atrodys PPP e, autorizacijos, naudojimo procedūra. Čia negalima supriešinti uh, pesticidų gamintojų, aplinkos apsaugos, reikia stebėti bendrą situaciją, taip pat post-marketing, jeigu tai yra po pardavimo, reikia išnaudoti visus ekspertus iš visų sričių, reikia pažymėti, kad tam tikrų medžiagų tyrimai dar nebaigti. Man svarbiausia, kad medžiagos būtų ištyriamos iš mokslinės pusės ir autorizacija turi būti nulemta mokslininko, o ne mm, politinių e, kasdienių problemėlių ar kitų faktorių, tik mokslininkai ta, gali tarti galutinį žodį. Taigi, man svarbiausia užtikrinti pasitikėjimą europinėmis institucijomis. Šiame kontekste svarbu užtikrinti tų institucijų savarankiškumo ir nepriklausomybę, todėl pranešime mes kreipėme didžiausią dėmesį du dalykus - suderinta procedūra žemės ūkiui ir skaidri bei aiški mokslinė procedūra gyvybingumui ir atsparumui. Taigi mes siūlome didesnį suderinimą ir didesnį veiksmingumą. Pirmiausia, raginimą valstybės narės tarpusavio pripažinimo procedūrą PPP e, e, sustiprinti ir vengti vienašališkų sprendimų. Tai užtikrins lygias darbo sąlygas, padės išvengti nukreipimų sąjungo, iškreipimų rinkos. Antra, raginame uh, bendrasias gairias parengti dėl e, augalo apsaugos priemonių ir tokiu būdu bus supaprastinta pati procedūra, tarpusavio pripažinimas ir trečia, ranginame komisiją tą padalinimą į zonas persvarstyti, ar tai dar yra protinga. Svarbiausia, kad e, liktų galutinis sprendimas nacionalinių institucijų rankose. Taigi mes pasisakome uh, už suderintą apibrėžį, kas yra medžiagos, kas yra medžiagos, kurių kiekis nedidelis, taigi čia reikėtų trūkstamą informa informacijos trūkumus naikinti, skatinti mokslinius tyrimus, privalu užtikrinti, kad PPP būtų naudojama tvariai ir čia reikia labai nuseklios e, autorizacijos e, Procedūros dėl skaidrumo ir nepriklausomybės mes čia siūlome e, papildomų priemonių, kad sistema būtų savrankiškesnė ir gyvybingesnė. Taigi kokios konkrečios rekomendacijos? Pirmiausia, valstybės narės turėtų kiek pakeisti e, tvarką dėl autorizacijos. Anksčiau nei dabar e, prašytojas renkasi valstybę narę, pagal mūsų siūlymą komisija turėtų pasiūlyti tam tikrą valstybę narę kaip autorizacijos procedūros rengėja. Čia reikia žiūrėti turimus pajėgumus, ekspertų žinias, pačią procedūrą. Tai padės užtikrinti sėkmingus rezultatus visų tyrimų bei padės pramonį geriau planuoti savo darbą. Antras dalykas, mes nesiūlome pranešime apie sukti įrodinėjimų naštos, ji vis dar lieka pramonės pusėje, visa kita būtų mokesčių mokėtojų pinigų švaistimas. Ir trečia, tam, kad sustiprintume pasitikėjimą pramonės teikiamais duomenimis, reikia sukurti bendrą tyrimų registrą, ten galės. E, ten turės būti pateikta ir institucijos galės prieiti prie tos informacijos, kodėl tyrimai buvo atlikti, nutraukti, nebaigti, kokie yra user rezultatai ir tai e, duos papildomų naudo, naudos, atsižvelgiant ir į šalutinius aspektus. Kartu nepamirškime intelektinės nuosavybės teisių, taigi e, bet kokie tyrimai gali būti atskleisti tik po to, kai bus paskelbtas galutinis valstybės narės sprendimas. Kartu mes norime, kad būtų procedūrą atsižvelgiama į visus turimus nuomenis, tuo pat metu kiekvienas tyrimas turi atitikti pateikimumo ir aktualumo reikalavimus, kiekvienu atveju būtina užtikrinti pakankamus išteklius mūsų europinės nacionalinės institucijos ir agentūros pasižymi kaip puikiai dirbančios, tačiau, kad e, tai išliktų ir ateityje, reikia papildomo finansavimo, taigi šis aspektas aktualus e, per būsimasias dėrybas. Mano išvados tokios. Mūsų rekomendacijos, tikiu, užtikrins, kad Europos autorizacijos procedūra bus atsparesnė, gyvybingesnė ir geresnė, ji toliau remsis moksliniais tyrimais, leis geriau įtraukti ir naujausius analizės metodus. Greto to atsiras papildomas skaidrumo priemonės, jos sustiprins pasitikėjimą visą sistemą. Kartu mes užtikriname pramoniai ir žemės ūkiui aiškės patikimas procedūras ir gerus e, produktus. Brangus kolegos, mūsų bendras interesas užtikrinti tinkamą e, čia autorizacijos procedūrą, reikia tinkamai apginti aplinką, gyvūnų, žmonių sveikatą ir sustiprinti žemės ūkio produktų kokybę. Kai kuriems kolegoms pasiūlymas nueina per toli, kiti tikėjosi kažko daugiau. Viliuosi, kad man su kolega Stas pavyko rasti subalansuotą kompromisą, todėl kreipiuosi jūs su prašymu, palaikykite mūsų pranešimą. Mūsų įgaliojimai baigėsi 18 gruodį, iki to laiko privalu pateikti galutinį pranešimą ir to pasieksime tik tada, kai visi koncentruosimės į darbo esmę ir į pakeitimus patenkančius į mūsų įgaliojimo sritį. Taigi, kolegos, susitelkime ties esmę. Esu pasiryžęs tęsti konstruktyvų ir sėkmingą darbą. Dėkui. Merci, monsieur Lin. Dėkoju. Pone Lins, jums už jūsų pasisakymą. Aš e, noriu Jums minti, kad mes visi turime bendrai siekti sutarimo. O dabar e, suteiksiu žodį ponui Stasui. Kolegos, ačiū. Mes kartu su kolega Lins teikiame Jums mūsų bendro darbo rezultatą kartu pabandysiu pristatyti mūsų darbo kontekstą šis komitetas buvo sukurtas, kai prasidėjo diskusijos dėl glifosfato, dėl to, kad išsiskyrė nuomonės apie tai, kilo abejonių dėl bendros pesticidų autorizacijos procedūros, ar reikia ją peržiūrėti, jeigu reikia, kodėl. Esu m, mm, tikras, kad daugelis išgirdė, kad EPP ir žalieji teikia bendra pranešėjus, kurie renks bendrą dokumentą, tai sakė, kad čia susitarti bus neįmanoma, nes atskirais klausimais sakoma, kad šios frakcijos laikosi kardinaliai priešingų nuomonių ir čia jokio bendro vardiklio ne tik, kad negali būti, jis net neįsivaizduojamas. Sakyčiau, kad šis pranešimas įrodo, jog žalieji, nors ir remasi ekologiš, ekologinė vizija, o konservatoriai, kad ir remiasi krikščionišką demokratinę viziją jaučia tą pačią prievolę palikti mūsų žemę sveiką ir klestinčią tiek mūsų vaikams, tiek anūkams. Todėl nuo pat pradžių kartu su e, Norbertu nusprendėme, kad e, nepradėsime čia e, karo, neįsikasime į giliausius apkasus, geriau pabandysime sukurti tokį tekstą, kuris eina kaip įmanoma toli ir apima kuo platesnį konsensusą. Ir tuo pat metu bendrai kovosime tas politinės kovas, nes kiekvienas iš jūsų turi teisę teikti pakeitimus ir taisyti vieną ar kitą e, pasiūlymo elementą. Norbertas labai teisingai e, sakė, kad mes pirmiausia pasirėmėme mūsų e, komiteto darbais, gausybė, gausybė e, klausimų, 34 ekspertai, 3 tyriamosios misijos. Mes patys išnaudojome savo kontaktus, į mus kreipėsi lobistai, mes kreipėmės į tam tikrus lobistus, viskas yra įvardinta pranešime, kad žinotumėte, su kuo esame bendravę, ne tik klausimuose, sakyčiau, darbas vyko sėkmingai ir to rezultatus siūlome jums. Taip, mes turime labai griežtą ir sėkmingą procedūrą, to pat metu mes sutarame. Įmanoma ją tobulinti, vienur ar kitur čia galima pakeisti situaciją į gerą. Be nesvarbiausia išvada būtų tokia. Tam, kad sėkmingai funkcionuotų autorizacijos ir vertinimo sistema, reikia didesnį stipresnių, stipresnių institucijų. Taupome šiandien visur ir kiekvieno atveju ir dabar taupoma mokslinių tyrimų sąskaita. Taigi pranešime sakoma, privalu užtikrinti pakankamą finansavimą vertinimui tiek aktyviųjų medžiagų, kurie, kurios yra tvirtinamas europinėme lygyje, tiek pačiai PPP augalų apsaugos produkto autorizacijai Tai yra e, tuos produktus, kurio jau naudojame laukose ir ką e, tvirtina valstybės narės. Pranešime labai aiškiai pasakyta, kad mes vadovaujamės tuo atsargumo principu, tai yra išeities taškas. Tiek komisija, tiek valstybės narės, tiek mes turime pradėti galvoti nuo tinkamų rizikos suvaldymo. Tai yra esminis dalykas. Aš, mano komanda, uh, beje puikiai bendradarbiaujame su Norbertu ir jo komanda siekiame, jog e, visame pranešime, kad kaip leitmotyvas e, girdėtųsi didesnis skaidrumas, didesnė atsakomybė ir mes kiekvieną e, procesinį žingsnį surašėme būtent apie tai galvodami. Pranešimą parengėme priklausomai nuo autorizacijos pro, procedūros eigos. Pirmiausia, tvirtinama aktyvioji medžiaga. Norbertas e, sakė, kad geriausia vertinančią valstybę narę būtų, jeigu paskirtų komisiją, o ne pasirinktų e, vertinimo prašantį įmonę. Beje, yra pakartotinio vertinimo procedūra. Da, ir Tokiu atveju jau dabar komisija paskiria vertinančią valstybę narę, mes norime, kad ateitie nuo to visa procedūra ir e, prasidėtų beje sertifikuotos e, laboratorijos, turi vadovautis gerąją laboratorijų praktiką, mes su atstovais iš EBPO sustikome ir girdėjome, kad čia yra problema, taigi reikia griežtinti kontrolę. Norbertas savo įžanginėme žodėje sakė ir aš visiškai jam pritariu. Pareiškėjai privalo pateikti viešajame registrui centre visas su šia medžiaga susijusius tyrimus ir tyrimai turi būti išsamei pateikti, turi būti pateikti visi duomenys, nes tik jie leis nustatyti, ar yra problemų su medžiaga ar ne, beje, e, tyrimai turi ir duomenys turi būti pateikti tokiu formatu, kad juos būtų galima e, įvertinti mašinoms. Dar pabrėžiame, kad pareiškėjui tenkantis uždavinys e, pateikti visus peer review, e, visus e, su tuo susijusius tyrimus. Manome, kad tą uždavinį galime perduoti vertinančiai valstybei nariai, manome, kad tai padidintų skaidrumą, mes kartu pasisakome už visą, visišką skaidrumą Norbertas jau užsiminė ir aš pritariu, kad reikia užtikrinti visuomeniai visišką prieigą prie tyrimų. Vos tik prasideda tas peer review etapas, vos tik vertinančio valstybė narė pateikė savo išvadą, rekomenduojame, kad visi tyrimai apie tam tikrą medžiagą, visi su tuo susijusi literatūra būtų padaryta prieinama visuomeniai ir Norbertas čia pabrėžė, žinoma, kad komercinė paslaptis lieka galiuoti dėl vertinančios valstybės narės darbo. Vyko ilgos diskusijos ir ne vienas klausimas apie tai, ar nebus plagijuojama. Pavojus gal ir egzistuoja, mes juk žinome, kad tyrimų ištosios, ištisos dalis perimamos ir tą daro vertinačiai valstybė narė, perimami įmonių atlikti tyrimai, tokia praktika turi būti apribota iki minimumo ir jeigu jau kažkokie tyrimai yra cituojami, tai turi būti aiškiai įvardinta. Dabar EFSA ir ECAS darbas. Viena iš mūsų rekomendacijų tokia ekotoksikologiniai e, tyrimai dėl produkto poveikio dirbožimui ir jame gyvenantiems mikroorganizmams dėl medžiagos koncentracijos ore ir vandenyje. Visa tai turi būti įtraukta į rizikos vertinimą ir įvertinta naujausiais moksliniais tyrimais, taip pat raginama ir po leidimo išdavimo vykti stebės stebėjimus, tai tas post-marketing etapas, reikia įsiaiškinti, koks bus ilgalaikis poveikis tos medžiagos žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Mes norime, kad šis elementas būtų stiprinamas ir tas e, po patikimo rinkai vertinimas būtų vykdomas. Mes suprantame, kad EFSA neturi pakankamai lėšų, kad atliktų visus jai patikėtus uždavinimus. Todėl prašome, kad tiek EFSA, tiek ECA gautų pakankamą finansavimą ir galėtų skaidriai, nepriklausomai bei sąžiningai darbuotis. Taip pat e, prašome ir e, tas prašymas nuskambėjo labai garsiai per klausimą su diskutuojant apie mokslininkų patarėjimų mechanizmą, taigi prašome e, galimybės sistemiškai įvertinti visus tyrimus e, dėl tam tikros medžiagos kancerogeninių poveikių. Taigi ar sukelia į vėžį mokslininkų nuomonės čia išsiskiria. Ir tuo pat metu žinome, kad dalis e, e, mokslininkų mano, kad čia reikėtų tarpininko vaidmens, jeigu tyrimų rezultatai išsiskiria dėl aktyviųjų medžiagų Čia visiškai e, trūksta skaidrumo nuolatinio komiteto maisto pašarų darbe. Ir kaip tas komitetas dirba visiškai neaišku, neaišku nei kaip priimami sprendimai, kokiu pagrindu, kokie argumentai visuomenė turi teisę žinoti ir mes turime žinoti, kaip ten priimami sprendimai. Komisija privalo užtikrinti aiškius kriterijus, kurie nustatytų, kas nutiks tuo atveju, kai bus identifikuotas netenkinamas poveikis aplinkai ir kaip jis bus nustatytas. Reikia čia labai aiškių kriterijų. Siūlome iki šių metų 18 metų pabaigos patvirtinti neigia, neigiamų neigiamą medžiagų sąrašą ir ateityje reikėtų papildyti jį įvertintant e, visas konkrečiame produkte esančias medžiagas, pagrindinę aktyvėje ir šalutines. Jūs žinote, kad per klausimus buvo e, daug e, klausimą dėl to akumuliacinio efekto tos sinergijos. Kitaip sakant, viena e, aktyvioji medžiaga su kitomis e, šalutinėmis medžiagomis dažnai e, kelia daug didesnį pavojų negu atskirai. Todėl kiekvieną medžiagą svarbu ištirti labai nuodugniai, būtina įvertinti įvairiausias galimybes, modeliuojant scenarius ir čia kai tyrimai jau bus e, paskelbti, jie turi būti prieinami visuomeniai, turi būti nuskaitomi mašinomis, kad visuomenė galėtų susipažinti. Galėtų susipažinti. Dar viena tema, e, kuria e, išsiskiria komisijos nuomonė, būtent autorizacija kol kas yra valstybių narių kompetencija. Mes čia nieko keisti nesiūlome, norime, kad leidimą ir toliau išduotų valstybė narė, tačiau norime, kad tarpusavio valstybės narės geriau bendradarbiautų tarpusavyje. Reikia neapsirboti tą sistemą suskaldytą į atskiras zonas ir skiliame keletą pastraipų. Vykdymai yra Pavel Poč, e, pranešimas dėl pesticidų reglamento vykdymo. Mes kalbame apie išimtis 53 straipsnį ir čia mes teikiame atskirų rekomendacijų komisijai. Sakyčiau, mes teikiame tikrai gerą bendro darbo rezultatą. Tai yra atsparos taškas, kuris paskatins sąžininkas diskusijas Pačios diskusijos neprivalo apsiriboti tik ideologiniais pareiškimais, mums reikia išdrysti, pažvelgti vienas kitam giliai į akis ir sakyti, tokie yra faktai, tokia situacija, ką galime daryti geriau. Ir šiame kontekste vienintelis e, politinis komentaras, mano asmeninė nuomonė dėl komisijos darbo tvarkos, aš tikrai apgailę stauju, Ir aišku, mes tą konkrečiai, to konkrečiai nepasakome, nes su Norbertu dirbome tikrai puikiai, tiesiog tenka apgailę stauti, kad kai e, bandoma suformuoti darbo tvarkiai klausimus, bandoma pasikviesti ekspertų, ne visada buvo e, paprasta užtikrinti, kad visos e, pusės būtų tinkamai atstovaujamos. Vyko tikrai aštrios tarp institucinės diskusijos, tarsi buvo kalbama, jog daugiau pramonė dėmesio susilaukė, mano frakcija organizavo savarankiškus klausimus, kad geriau susipažintų su e, sveikatos apsaugos, aplinkos e, organizacijų nuomonė. Tuo pat metu aš uh, tikiu, kad mūsų bendras darbas taps tinkamo sprendimo pagrindu. Dėkui. Dėkuoju, Bartai, už e, jūsų žodžius. Dėkuoju už e, pristatymą abiems pranešėjams, už bendrą sutelktą darbą. Dabar e, suteiksiu žodžius socialistų frakcijos atstovai. Pone Gutelant, dėkoju socialistų frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už darbą. Mes esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti tam, kad galėtume parengti tvirtą pranešimą ir kad galėtume paremti komisiją peržint visą autorizavimo procedūrą. Yra daug priežasčių, dėl kurių atsirado mūsų komitetas. Viena iš jų yra glifosato atvejs. Mes turime ieškoti įmanomų sprendimų tam, kad kas nors panašaus nebepasikartotų ateityje. Pasiekmes yra rimtos iš ties. Matome, kad visa autorizavimo procedūra tarsi neteko svorio autoriteto. Labai e, neigiamai yra vertinami paskutiniai sprendimai. Visuomenė nepasitiki mumis ir bijau, kad nuo to kenčia visos ES mokslinės struktūros. Mūsų laukia didelis uždavinys ir prievolės e, atkurti e, tą pasitikėjimą ir užtikrinti, kad toks skandalas nepasikartotų. Mūsų frakcija socialistų visiškai pritarė tam, ką, e, kas minima pranešimo projekte. Konkrečiai turime užtikrinti visišką nepriklausomumą, didesnį skaidrumą autorizavimo procese. Reikia taikyti visiškai atsargumo principą, apsisprendžiant, e, ar suteikti leidimą aktyviai medžiagai ar augalų apsaugos priemonėms. Ir taip pat e, raginama pritaikyti teisinės rizikos švelnimo priemonės e, susijusias su medžiagų autorizavimu. Taip pat reikia priemonės, kuri užtikrintų, kad atsiras sistema stebėsenos produktų patekusių į rinką, kad bus vertima, kaip jie veikia žmonių gyvūnų sveikatą ir aplinką. Ir reikia derinti mūsų pranešimą prie e, darnaus pesticinonojimo direktyvos nuostatų. Mes e, laukiame galutinių darbų, analizuosime toliau pranešimų projektą, teiksime pakeitimus, kad sustiprėtų e, pranešimas. Ir noriu paminėti tuos dalykus, kurie mums kelia surūpimą. Pirmiausia, dėl interesų konflikto per klausimus mes keletą kartų girdėjome apie tai, kad e, per vertimo procedūrą keletą kartų buvo iškilęs e, interesų konfliktas, bent jau galimas e, išiškėjo interesų konfliktas. Reikia, kad būtų atitinkama procedūra vertinant e, interesų deklaraciją susijusių asmenų. Taip pat reikia pakankamai biudžeto priemonių, kad būtų galima užtikrinti, jog būtų nepriklausomas vertinimas pesticidų atliekamas. Jeigu kalbėsime apie ekspertus ar kitas institucijas, pavyzdžiui, Kanadoje, JAV, aišku, yra kokie skirtumai dideli tarp žmonių skaičiaus, tų, kurie Kanadoje, pavyzdžiui, vertina pro, produktus. E, daugiau negu 500 žmonių Kanados atveju ir EFSOje vos virš 50. Tai yra labai svarbu, mm, turint galvoje nepriklausomą ir lobistų veiklą. Trečias dalykas, kuris galbūt mums yra pats svarbiausias, mes manome, kad yra pagrindas kelti, e, kalbėti apie tai, ar reikia ir toliau išlaikyti dviejų etapų sistemą ir kaip daryti, elgtis su produktais, kurie nacionaliniu lygmeniu yra naudojami. E, epidemiologiniai tyrimai turi vertinti poveikį produktų, nes e, realiame gyvenime žmonės nenaudoja aktyviųjų medžiagų, tik produktus. Dviejų e, lygių aktyvavimo sistema gali pražiūrėti epidemiologinių tyrimų rezultatus, nes e, jie neapims pagrindinės medžiagos, veikliosios medžiagos, pavyzdžiui, nebūtinai apims. Ir e, tiek mums norėsiu pasakyti ir toliau dirbsime su pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis poniai McIntyre. EKR vardu. Um, kol... Dėkoju. Kolegos, išklausėme visą virtinę ekspertų, institucijų, suinteresuotų subjektų atstovų per mūsų svarstymus per pastaruosius kelis mėnesius. E, Priežasis, kodėl mes pakvietėme juos, tai e, išklausyti jų nuomonės, e, užduoti jiems klausimus ir pasinaudoti jų patirtimi. Ir iš tikrųjų mes e, išgirdė, išgirdome nuomonę žmonių, kurie iš tikrųjų dirba praktinį darbą. Tačiau e, šis pranešimas turbūt galėjo būti parašytas net ir neišklausis ne vieno iš jų. Tekstas yra labai selektyvus ir kai kurie iš išgirstų paaiškinimų visiškai neatspindėti. Taigi tai yra tik tai pradžios taškas mūsų darbui. Aš nemanau, kad dabartinė sistema yra tobula, galvoju, kad e, tą sistemą galima tobulinti, galime tobulinti skaidrumą. Ir tiesą sakant, komisija tą jau ir atliko, atlikusi teisėjai, kurus peržiūra visų maisto įstatymų ir peržiūrėjusi nauja redakcija 1107 e, reglamentą. Kalbant apie naujas aktyvesias medžiagas ir e, ūkininkavimo e, metodus, kai nereikia senųjų pesticidų, taip pat galima daug pasiekti. Mes girdėjome Franceską Akteberg per mūsų paskutinius klausimus iš Greenpeace, sakant, kad e, e, turbūt nereikia tiek taisyti spragas e, esančiose teisės aktuose, kiek užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą. Tačiau pagal pranešimo projektą pagrindiniai mūsų sistemos elementai, tiesą sakant, yra vadinami netinkančiais e, siekiant galutinio rezultato. Kalbama apie valstybių narių sistemų silpnumus, apie galimą plagijatą, apie sistemos e, nepatikimumą. Visą tai iš praktinių pavyzdžių buvo įrodyta esant netiesa, tačiau apie tai kalbama projekte. Pavyzdžiui, 50-ame puslapyje sakoma, kad švelnimo priemonės e, nebeturėtų būti valstybių narių kompetencija. Tuo tarpu, kai dėl reglamento sutarė įstatymų e, leidėjai 2009 metais, kompetencijų pasidalinimas buvo laikomas ypatingai svarbus, kad e, Tie dalykai turėtų būti geriausiai priderinti prie konkrečių sąlygų. Toliau yra taip pat kai kurių neteisingų teiginių ir kitose vietose. Mes žinome, kad tai, kalbant apie tas pačias temas, e, kitos institucijos e, priejo visiškai priešingų išvadų. Ir dėl dešimties medžiagų komisija padarė išvadą, kad jų autoritizacijos atšaukti nebūtina. Taigi, galvojant apie agentūras ir kitas institucijas, kurios administruoja šį, įsta, šiuos įstatymus ir šią vieną iš griežčiausių pasaulio sistemų, neturėtų būti taip kritikuojamas, kaip kad tai yra daroma šiame pranešime. Aš teiksiu savo pasiūlymus, e, siekdama ištaisyti šiuos būkštavimus. E, tik tai tada mes galėsime pritarti šio specialiojo komiteto išvadoms. Dėkoju. Dabar ponė Rysalė vardu. Dėkoju. Pirmininkė, mes surengėme 8 susitikimus, 14 Mm, ekspertų išklausėme ir kalbėjo apie tai Bartas, e, kiek apsilankimų buvome surengę į vietas ir noriu pasakyti, kad aš kalbu kaip šešėlinė liberalų frakcijos atstovė. Mes turime e, savo nuomonėmis turbūt užtikrinti e, pusiausvyrą, sprendžiant dėl pranešimo turinio. E, ir turime taip pat visi prisiminti glifosato, taip vadinamą sagą. Ir manau, kad labai jautrus dalykas yra tos pusiausvyros užtikrinimas. Ir vis tik tai noriu pasakyti, kad atsirado tokia e, toks susitelkimas dėl POTS pranešimo, prie, dėl kurio balsavome vos prieš porą savaičių Strasbūre. E, tai yra e, reglamentas dėl e, pesticidų, pranešimas dėl pesticidų reglamento 2009 metų įgyvendinimo. Ir noriu pasakyti, kad E, iš mūsų e, labai daug tikimasi ir mes dabar turime pademonstruoti gebėjimą siekti kompromiso. Mes visi galime išsakyti savo nuomonę, bet turėtume parengti aiškiai kalbantį dokumentą. Ir aš apie tai jau kalbėjau per uh, pirmosius posėdžius ir tą patvirtino uh, mūsų ekspertai, kalbu apie dvigubą patikrą. EFSA vieno lygio atlieka patikrą dėl e, veiklių medžiagų, taip pat valstybės narės. Bet mes prisiminkime, kad esame patvirtinę 2009 metais reglamentą ir e, tekstui dar nėra e, dešimt metų, jeigu mes labai daug sieksime keisti, viską tai atsiras kur kas daugiau prieštarimų negu naudos. Bartas kalbėjo evoliucija, ne revoliucija ir manau, kad mes turėtume būtent taip pragmatiškai ir elgtis, nes tai būtų e, konstruktyvu. Ponas Lincas kalbėjo taip, ne Bartas, bet aš manau, kad Bartas pritarė tokiam e, požiūriui. Neteisingai pacitavau. Ir E, noriu iš, paminėti mūsų prioritetus, galbūt ne pačia, tą pačią seką, bet vis tik tai e, atsargumo principas tai labai svarbu. E, į ketvirtas punktas teksto, kai yra neiškumų, pavyzdžiui, ir nuo Ir noriu pasakyti, kad ir yra daug neaiškų klausimų, pavyzdžiui, e, kaip tas atsargumo principas bus taikomas. Žinau, kad e, maždaug e, 60 yra atskirų dalių, kurios gali būti siemos su glifosatu. E, dabar bijau pacituoti neteisingai pranešė, bet aš noriu pasakyti, ar Bartas tai sakė, ar kitas pranešės, nežinau, bet e, kaip pradžioje susakius, aš ne viena esu tokia, kad neigiamas sąrašas išlieka uh, E, tuščias nieko nėra ir aš noriu, kad komisija paaiškintų, kodėl yra taip dėl to sąrašo. Mes, parlamentas, esame išsakę e, savo nuomonę 52 mūsų pranešimo punkte dėl techninių komitetų. Mes e, sutinkame su tuo, kaip apibrėžiamos medžiagos, pavyzdžiui, fitosanitarnės medžiagos ir kaip apibrėžiamos aktyvios, veikliosios medžiagos. Kodėl tik tai noriu paklausti, taip vėluojama uh, dėl tvirtinimo tų medžiagų. Pone Makinta, ir aš bandau tris ausinės ir labai prastą garsą girdžiu iš anglų kanalo. Bandau suprasti, ką jūs sakote, sako ponia Makintair. Ar technikas galėtų išgelbėti ponę Makintair, nes situacija labai grėsminga, matau. Aš nemanau, kad tai yra ausinės, tikriausiai kažkas atsitiko su vertėjų mikrofonu. Yes, Taip, dabar jau daug geriau viskas. Gerai. Galiu tęsti? Taip, prašom, podarys. Taigi tęsiu ir mm, stengsiuosi baigti, nors tikiuosi, kad man pratesta kalbėjimo laiką. Ir noriu pasakyti, kad mes norime paklausti komisijos, kodėl taip vėluojame patvirtinti tvirtinimo procedūrą. Uh, Ir dar, baigiant, ponės pirmininkė, norėčiau pasakyti tai, kad aš 62 ir 64 punktams pritariu, e, kurios perspėjo valstybės narės, e, ragina jas nepiknaučiauti skubę procedūrą. Ir taip pat dėl išlygų jos turėtų būti tikros išlygos. Nebeturiu laiko kalbėti, bet žinau, kad Belgijoje dėl dėl chlorfikrino ir chlorfiriposo yra buvę tam tikrų problemų. Ir dar vienas dalykas - pesticidų naudojimas labai atsargus, tą turėtume skatinti 71 e, punktas pranešimo apie tai kalba ir mes taip pat turėtume e, E, galvoti ir apie prioritetus šioje srityje. Dėkoju Jums, dėkoju už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Omaržė Gue vardu. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Po skandalo susijusios su e, glifosatu ir Monsanto dokumentais atsirado šis specialusis komitetas, kurio užduotis e, E, pasigilinti, kaip e, Vokietijos institucijos ir EFSA vertina e, medžiagas ir kaip atsižvelgiama į mokslininkų perspėjimus dėl medžiagų pavojingumo. Taip pat E, noriu pasakyti, kad dažnai lobistai labai aktyviai veikia ir kyla interesų konfliktas ir dažnai procedūrose trūksta skaidrumo. Ir tai susijęs su pesticido gamintojų veiksmais. Mes taip pat uh, e, išsiaiškiname, kad daug problemų tikrai nėra išspręsta ir pamatėme, kad autorizavimo pesticidų procedūros E, pasižymi dar didelėmis spragomis ir kad pramonė pesticidų dažnai teikia savo argumentus, o mes žinome, kokie yra jų tikslai. Būtent užsitikrinti, kad pesticidai e, būtų autorizuojami nepriklausomai nuo pavojaus. Ir nežiūrint viso to, aš E, kaip ir mano frakcija, esu labai nustebęs dėl to, kad labai nedaug yra pranešime kalbama apie tas kolizijas nesveikas, apie Monsanto dokumentus, pavyzdžiui, nedaug kalbama ir taip pat apie interesų konfliktą ir uh, E, apie tai, kaip pramonė kišasi į visas procedūras. Aš taip pat esu labai nustebęs dėl to, kad rekomendacijos pateiktos projekte yra labai silpnos, kad neatsižvelgiama iš tikrųjų, kaip realiai pesticidai yra užteršę e, visas medžiagas ir e, Taip pat turime prisiminti, kad dešimtmečius jau pesticidai yra tarsi paliekami aplinkoje ir aš vos nenukritau nuo kėdės perskaitęs 44 punktą apie glifosatą. Kas ten pasakyta tame 44 punkte? E, mokslinių tarybų e, mechanizmą reikia palaikyti ir reikia E, įvertinti, kaip e, veikia e, medžiagos, kuriuose yra glifosato, ar jos neturi kancerogenio poveikio ir tuo reikia grįsti visus būsimus sprendimus dėl glifosato naudojimo at, leidimo atnaujinimo. Ir aš nežinau, ar tai atitinka milijonų piliečių Europos lūkesčius šioje srityje. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, mes turėtume sukurti visuomenę, kurioje nebūtų visa valdžių e, pesticidų gamintojų ir mes taip pat neturėtume būti e, bandomosios keulytės pramonės. Mes taip pat turėtume pasimokyti iš e, tragiškų e, pamokų, kurias išmokome su asbestu, pavyzdžiui. Taip pat Prancūzija yra buvę įvairių medžiagų. Pavyzdžiui, e, Gvadelupė Martinika kenčia nuo e, tų e, problemų ir mes turėtume nepasitenkinti pusinėmis priemonėmis. E, mes e, matome, kad mūsų frakcijai tas sprendimas netinkamas ir mes savo pakeitimais e, sieksime pagerinti panešimą. Ir norėčiau kai ką pasakyti baigdamas. Mes e, tikrai kovojame už žmonių sveikatą, už planetos sveikatą. Taigi kompromiso dvasia, e, pusiausvyra, apie kurią buvo kalbama, yra uh, pralaimėjimo dvasia. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Pedičinė, FDD, prašom. Grazie, prezidente. Grazie. E- Ačiū pirmininkė. Ir ypač dėkoju pranešėjams už tą pirminį projektą, kuriame jau atsispindi nemažai dalykų, dėl kurių mes e, apsitarėme per pastarosius kelius mėnesius. Ir visų pirma, kad e, autorizuojant pesticidus e, reikia laikytis atsargumo principo. Atrodo, tai savaime suprantama, tačiau matome, kad rinkoje yra pavojingų medžiagų, kurios vis dar naudojamos ir kad net nėra e, tinkamos e, priežiūros sistemos, nekalbant jau apie patekimą į rinką. Man e, teko pačiam matyti, kaip ūkininkai atvažiuoja į parduotuvę ir perka visokias medžiagas, ar tai būtų Roundup, ar glifosatas, ar, ar kitos medžiagos be jokių apribojimų. Tai tokia yra tikrovė. Todėl keista, kad Europos Sąjungoje e, tokias medžiagos yra pardavinėjamos e, e, šiaip. E, tos medžiagos yra patekimas rinka tik tai po, ypač kai kalbame apie fitosanitarijos priemonės, ir kitas e, medžiagas, jos patekimas rinka tik po labai ilgų ir sudėtingų bandymų. Bet kai kalbam apie pesticidus, nieko panašaus nėra. E, tie pesticidai, tiesą sakant, yra ir vandenyje, kurį geriame, ir ore, kurį kvėpuojame. E, per mūsų susitikimus mes e, sužinojame, kad yra pesticidų, e, tikrovėje tokių pesticidų yra, yra kancerogeninių medžiagų. Taip pat žmonės sako, valgykite daugiau vaisių ir daržovių, bet nelabai daug kas žino, kad tie vaisiai ir daržovės gali turėti tų pavojingų medžiagų, jų gali būti ir vyne ir aluje ir svagūnuose ir taip toliau. Kai kurie iš jų tokie pavojingi, kad gali būti net mirtini. Na, o dabar kalbant apie tokių produktų, tų medžiagų importą. Importą iš už ES. Keletą pastabų čia. Negalime sakyti, kad labai griežtai ES elgiamės. Tuo pat metu e, vis sudėtingėjant autorizavimo procesams. E, mes negalime čia griežtai e, elgtis, tuo pat metu atidarydami vartus didžiuliams rautams kitokių chemikalų ir pesticidų, kuriuos sunku kontroliuoti. Taip pat ir ES ūkininkai dėl to kenčia. Dėl, kenčia dėl nesažingos konkurencijos. Jie atsiduria sunkioj padėty, sunku jiems kovoti ir tiesiog yra kartais net e, verčiami vartoti tas blogas medžiagas. E, tas e, mūšis, tiesą sakant, tampa jau istoriniu ir iš tikrųjų reikia mums visą tai atspindėti savo pranešime. Ponas Lozo e, Nefardu, dėkoju pirmininkė pirmiausiai, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų darbą. E, šis klausimas tikrai yra nelengvas, mes e, keltą mėnesių jau rengėme klausimus, diskusijas ir įsivaizdavome, kad paaiškiai situacija, bet dėje ne visuomet taip yra. Ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponai Lincas ir Stas paskelbė e, sąrašą žmonių e, NVO, su kuriais susitiko ir labai ačiū Jums už e, tokį skaidrumo pademonstravimą. Mūsų komitetas buvo įkurtas dėl to, kad buvo problemų ir yra labai rimtų klausimų dėl autorizavimo procedūros ir reikia nepriklausomai vertinti tuos visus klausimus ir dėja, man atrodo, ne viskas išaiškinta ir išspręsta. Man e, nor, e, norisi pasakyti dalykus. Niekas e, šiame pranešime nieko nepasakyta apie žemdirbius, o jie yra pirmieji vartotojai tų, taip vadinamų, fitosanitarnių produktų. Ką tik tai buvo paminėtas glifosatas ir aš manau, kad Monsanto Bayer ir E, paprasčiausiai gali būti patenkinti tuo, pasididžiuoti, kad rado naują e, pakaitinį, išrado pakaitinį produktą. Ir jisai, aš kalbėjau jau su didelio žemės ūkio kooperatyvo e, atstovais, kurie e, sako, kad po kelių metų tas produktas bus naudojamas. ir turime mes e, pagalvoti, kaip jisai paveiks e, žemės ūkį. Dabar dėl pačios e, autorizavimo procedūros ir gal labiau dėl konsultacijų. Ir atstovavimo sprendimo ar tyrimų komitetuose mes e, turime galvoti apie tai, kad mūsų autorizavimo procedūra veiklių medžiagų yra griežčiausia pasaulyje, bet ar negalime jos dar sustiprinti? mes e, turime galvoti, ką daryti su produktais atkeliaujančiais iš tų šalių, kurių standartai netitinka mūsų standartų. Uh, ir e, žinome, kad e, Australijos, Naujosios Zelandijos, e, Brazilijos produktai, kurie auginami naudojant glifosatą, atkeliauja pas mus ir tų produktų gaminių yra labai daug. Ir mes turėtume atsižvelgti tuos dalykus savo galutiniuose apmąstymuose. Dėkoju. Dėkoju, ponė Luozu. Dabar E, norėčiau e, pasiūlyti kitiems nariams pasakyti, bet dar prieš tai e, paminėsiu porą dalykų. Norėjau pažiūrėti poną Omaržė, kuris išėjo iš salės ir noriu pasakyti, kad mes visi kartu dirbame, tai yra bendras darbas ir mes visi kartu kartu visi balsavome dėl įgaliojimų, dėl to, e, kokie, dėl uždavini, uždavinių. Ir e, apie ką bus mūsų pranešimas ir taip pat ten kalbama apie medžiagas, veikliasias medžiagas. Ir mes dabar nepradėsime, aišku, kalbėti apie laisvosios prekybos sustarimus, nes e, nors tie dalykai yra susiję, bet tai nėra mūsų darbų objektas. Ir mes turėtume uh, taip pat galvoti, kad mes visi kartu dirbame, kad yra kolektyvinis darbas. Uh, Aš norėčiau paprasčiausiai šiek tiek įstatyti į rėmus mūsų darbą. Tai yra kolektyvinis darbas, bet yra įgaliojimai labai aiškiai apibriežti ir taip pat apreptis yra labai aiškiai apibriežta apmaudu. Ne visi dalyvavo tame darbe, bet aš noriu pasakyti, kad tai yra kolektyvinis darbas ir mes e, kiekvieną etapą žengėme svarbu etapą kartu. Ir taip pat mūsų išvykos Dižone, kitur mes lankėmės įvairiose vietose, žiūrėjome į ekonominius, agronominius aplinkosaugos dalykus, taip pat kalbėjome apie vėžio pavojų ir panašius dalykus, susitikome su mokslininkais ir tai e, atsispindi mūsų e, darbe ir aš e, noriu jūs visus dar kartą pasiskaityti mūsų e, vizitų medžiagą, ataskaitas, taip pat pasiklausyti klausimus dar kartą, nes mes e, kaip galima norime sutelkti e, platesnę daugumą rengiant šį dokumentą. Galima, aišku, galvoti apie įvairius dalykus, bet aš norėčiau visus perspėti, e, prisiminti, kokia yra mūsų atsakomybė. Mes turime dirbti kartu ir turime parengti pranešimą ir elgtis atsakingai, galvoti, kokie yra svarbiausi dalykai. Tai nėra laisvosios perkybos tažymai, kurie yra mūsų e, objektas darbo. Mes turėtume siekti parengti plataus užmojo projektą, nes galiausiai mes turime užtikrinti sveikatą šimtams milijonų ES piliečių. Tai yra svarbu ir aišku, žemdirbiai yra labai svarbus, bet taip pat naudojami yra chemikalai ir miestuose. Ir žinome, kad visur Europoje naudojamas yra glifosatas jau daugybę metų. Ir, ir Ir mes e, matome iš tų pavyzdžių, kad turime sparčiau dirbti, nors dirbdami etapais, bet turime dirbti greitai. Aš norėčiau dabar visiems šešėliniams pranešėjams ir dabar ponė Dėlėje pirmoji iš kitų narių. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, mūsų apsilankimas buvo netiriamasis, bet analitinis Ir norėčiau taip pat e, pasidžiaugti mūsų abiejų pranešėjų darbų. Jūs, e, kaip sakėte, gerbės pirmininkė, tai tikrai yra kolektyvinis darbas. Aš e, nebejoju mūsų gebėjimų įsiklausyti. Aš esu tikrai įsitikinusi, kad nepriklausomai nuo mūsų politinės pakraipos mes visi turime tą pačią prievolę, tai yra apsaugoti mūsų piliečių šimtų, 500 e, milijonų piliečių, kuriems atstovaujame šioje salėje sveikatą. O metodas tai yra svarbiausias dalykas. Ir aš manau, kad mes kartu dirbome, kartu vykome į vairias vietas tam, kad geriau suprastume visų nuomonę, visų požiūrius. Uh, Ir šis pranešimas ir yra iliustracija mūsų bendro darbo, mūsų e, bendro gebėjimo parengti nuomonę, poziciją. Ir e, e tikiuosi, kad mūsų tas bendras darbas bus e, įgyvendintas ir dabar keturi dalykai. E, noriu sureaguoti tai, ką sakė ponė Rys komisijos e, prievolės e, tvirtinant e, aktyvesias medžiagas ir valstybių narių vaidmuo. Manau, kad reikia rasti išeiti tai dichotomijai alternatyvą, nes reikėtų europietiškos procedūros. Taip pat buvo kalbama apie neplatų naudojimą, naudojimą siauresniems tikslams ir apie išimtis. Aš žinau, kad tų išimčių yra labai daug ir dėl to mes turime kelti klausimą, kodėl taip atsitiko, kodėl taip yra. Ir labai dažnai e, klaus e, naudojimas, vartojimas siauresnis yra tas rytis, kurios mes pakankamai nesame aptarę. Tai yra susiję galbūt su moksliniais tyrimais, inovacijomis. Kai kuriuose valstybėse narėse gamyba e, yra labai įvairialypė ir dėl to atsiranda tiek daug tų išimčių. Ir e, taip pat tarpusavio pripažinimas. EFSA mums sako, kad dėl produktų, kurio pagrysti e, glifosatu valstybės narės gali tam tikrą skaičių produktų patvirtinti, kitur 60, vienos 600, kitos 60. Ir mes, manau, turime kelti klausimus dėl to. Reikia kalbėti su šešėliniais mešiais savo frakcijose, e, kai yra tarpusavio pripažinimas. Komisija EFSA turėtų turėti galimybę kreiptis į tam tikras kitas agentūras, e, ne į valstybės narės. Aš tuo ir apsiribosiu, nes norėčiau palikti laiko kalbėti ir mano kolegoms, bet manau, kad mes turime e, kolektyviai veikti, mūsų atsakomybė yra bendra ir mes turėtume nekelti pavojus šiam uh, E, procesui mes nei prokurorai, nei teisėjai, bet turime dirbti tam, kad mes 500 milijonų mūsų piliečių galėtume padėti ir užtikrinti, kad geriau apsaugosime jų sveikatą. Dėkuoju, dabar ponas Dortmanas. Ja, danke, Ačiū, ponė pirmininkė. Sakyčiau, kad mes turime įdomų pranešimo projektą. Jis pakankamai neblogai apibendrina mūsų pastaruoju mėnesiu darbą. Aš trumpai paliesiu keletą elementų. Man prieš tai kalbėjai, kolegos kalbėjo apie 43 straipsnį ir tvirtinimą pagal išimties procedūrą. Na, teorija atrodo gerai, tačiau jeigu pažvelgsime į statistinius duomenis ir pamatysime, kiek dažnai buvo naudojamasi tuo 43 straipsniu, tai matome, kad straipsnis nėra naudojamas taip, kaip turėtų. Ir kodėl jo taip dažnai buvo naudojamas, turime savęs paklausti. Kitas žingsnis. Deja, pastaraisiais metais matėme, kad mes importuojame įvairiausias e, kenkėjus iš viso pasaulio, pavyzdžiui, e, įvairios e, vaisius naikinančios muselės. Ir akivaizdu, kad tos medžiagos tarsi yra skiriamos kovoti su naujais invaziniais kenkėjais ir būtent naudojamasi 43 straipsniu. Taigi reikia pasigilinti, kodėl jis naudoja masis, kodėl pasitelgiam. O dabar dėl 43 jau mūsų pranešimo straipsnio ar punkto ten, aš nesupratau, ką sakoma, biologinės veikliosios medžiagos. Joms taikytina tokia pati griežta tvarka kaip ir įprastinėms. Aš prieš porą metų e, rengiau pranešimą dėl mažos rizikos pesticidų ir nieko panašaus nepamenu. Aš prisimenu, kad kai kalbama apie biologinės aktyviasias medžiagas, turime dirbti pagal greitesnį, greitesnę procedūrą, supaprastintą tvarką. Beje, pranešime nekal, nekarta labai teisingai pažymima, kad tokiems mažą grėsmę keliantiems pesticidams reikėtų rasti paspartintą autorizacijos kelią. Gal e, galėtų pranešėjai pasigilinti į šį punktą, Gal tai tiesiog klaida. Paskutinė mintis dėl valstybių narių vaidmens. Prieštaravimą išvelgiu viename e, punkte e, skundžiamasi, kad yra nepakankamai tyrimus atliekančių valstybių narių tos rapporteur member states – tačiau iš kitos pusės sakoma, kad reikia toms valstybėms narėms turėti pakankamai kompetencijos, žinių, mokslininkų, tas yra tiesa. Tuo pat metu pagalvokime, ar tikrai visos 28 valstybės narės gali tapti tomis valstybėmis narėmis, e, kurios rengia tyrimus, ar ta koncentracija tarp į kelias valstybės narės nėra sąlyga, sąlygota to, kad e, vienose valstybėse narėse yra daugiau mokslinių ir laboratorinių galimybių nei kitose ir būtent dėl to EFSA taip dažnai jas kreipiasi. Dėkui. Pone Obuš. Ačiū. Ačiū. Daug yra gerų minčių pranešime, pirmiausia įvardinamos spragos autorizacijos procedūroje, taip pat, kad ir geriausia ta tvarka pasaulyje, bet tikrai ne pati tobuliausia. Beje, buvo pripažinta kaip esminė problema tokia. Autorizacijos metu institucijos daugiausia remiasi ir net privalo remtis pramonės atliktais tyrimais, netgi pramonė juos užsako. Pranešime kalbama tiesiai išviesiai, pavyzdys yra glifosfatas ir beje Vokietijos čia kompetitinga federalinė struktūra nepadarė teisingų išvadų, jos, sakyčiau, yra visiškai nepriimtinos ir gerai, kad tos klaidos įvardyjamos. Taip pat įvardyjamos ir klaidos įgyvendinime, ką reikia taisyti, ką reikia šalinti. Čia yra daug gerų dalykų, tačiau jų nepakanka. Ypač pažvelgia į glifosato e, atvejį. Didžiuliai mokslininkų prieštaravimai sukelia ši medžiaga viešia ar nesukelia, net aišku, nereikia tikėtis iš mūsų komiteto kažkokio galutinio sprendimo, tačiau toks atvejs liudyja, kad negalima kalbėtis apie leidimą išduotą mokslinio tyrimų pagrindų, nes yra tyrimų tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Ką reikia daryti tokiais atvejais? Reikia rasti sprendimą. Nes kai atsidurame aklygatvėtyje, neretai nutinka taip, kad negali pilietinė visuomenė apginti savo interesų prieš pramonę, praeitįje matėme ne vieną tokį pavyzdį, todėl teisėkros institucija turi užtikrinti tą atsargumo principą. Jeigu yra išvados neaiškios, tai reikia e, atsargumo principo laikantis, pirmiausia, paisyti sveikatos e, apsaugos ir aplinkos apsaugos interesų. Buvo pažymėta kad reikia galėti patikrinti tyrimus, kurios atliko pramonė. Tuo pat metu norėčiau, mm, kad būtų įmanoma atlikti tyrimus nepriklausomai nuo e, gamintojų. Geriausia būtų, kad gamintojai mokėtų tam tikrą įnašą į fondą ir iš jo būtų finansuojami autorizacijos metu reikalingi tyrimai. Ir beje būtų gerai, kad jau iš anksto būtų skelbiami tyrimai susiję su autorizacijos procedūra, jeigu jie bus skelbiami po fakto, tai tiesiog tai gali būti pamiršta, tai bus tiesiog nukišta kažkur į stalčių. Taigi siūlyčiau keisti tą tvarką, kaip pačius tyrimus tik pramonė ir daugiausia priemonė atlieka. Aš čia tikrai teiksiu pakeitimų. Nemanau, kad šioje vietoje mes pasiekime tą užsibriežtą tikslą. Aišku, daug buvo kalbėta atsak apie atsakomybę. Jeigu mes norime ją prisijimti ir užtikrinti e, sveiką visuomenę ir užtikrinti, kad nenukentėtų mūsų ūkininkai. Taigi čia reikia daryti daugiau. Dėkui. Dabar, ponė Dornano, dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir abiems pranešėjams už darbą, bet galbūt kalbėsiu kiek greščiau negu mano kolegos. Aš noriu išsakyti visai nemažai pastabų, kurios man kilo, kurias noriu išsakyti perskaičiusi projektą. Ir E, pranešimo tikslas išsiaiškinti, kokios yra spragos vertinimo procedūroje aktyvių medžiagų, tokių kaip glifosatas. Aš bijau pasakyti, kad trūkumai ir spragos, tas terminas, ne, nemačiau jo visame pranešime. Ir E, nei dėl e, autorizavimo, nei e, kalbant nei apie autorizavimą, nei apie atnaunimą leidimų, niekur nėra kalbama apie tas spragas. Bet mūsų komiteto įgaliojimai buvo įvertinti, išanalizuoti galimą, pavyzdžiui, interesų konfliktą, bet kuriame tvirtinimo etapą procedūros etape ir labai apgailestauju taip pat dėl to, kad net ir termino interesų konfliktas niekur nėra e, tekstas. Ar yra tai tabu, ar yra tiek spaudimo, kad mes neminime šio klausimo. Ir ne karto 15 e, puslapių tekste aš nematau, neradau to termino, ar pramonė, ar e, lobistai taip aktyviai veikia. Turime prisiminti Monsanto dokumentų skandalą ir taip pat tas dalykas neminimas projekte. Dar vienas dalykas, mes buvome paskyrę e, bitėms beveik visą klausimą, bet e, apie bitės taip pat niekur nekalbama, kaip ir nekalbama, tik tai vieną kartą paminima, paminimi neonikotinoidai, e, kur sakoma, kad specialus komitetas turi parengti gairias dėl jų. E, taip pat, e, kai sakome apie gairias, tai tarsi viską bandome pasakyti, bet iš tikrųjų nieko nepasakėme. O labai aktualus yra e, bičių klausimas. Ir taip pat bendroji žemės ūkio politika. Tikslai didinti gamybą. Ir tai, aišku, susijęs su platesniu pesticidų vartojimu. Kodėl mes nepasakytume tiesos? Ar sunku uh, tai pasakyti, kad mes turime keisti tą modelį, jeigu nebenorime nuodyti e, mūsų bendrapiliečių. Ir e, matau konstatuojamasias dalis, kurias taip pat e, niekur tarsi neveda. Devynis mėnesius e, dirbame, bet visiškai esame nieko nepasiekę. Ir Mes turime iš tikrųjų siekti pagerinti situaciją, bet vargu, ar mes tą padarysime, jeigu nesugebame teisingai net ir problemų įvardyti. Dar vienas dalykas - lobistų įtaka. Lobistai taip pat niekur nepaminėti šiame pranešimo projekte. Ir jūs e, tikrai iš mane sulauksite pakeitimų, e, nes aš noriu kelti klausimą dėl mūsų įgaliojimų pačių principinių, dėl kurių atsirado mūsų komitetas ir e, aš bijau, kad dabar jisai paprasčiausiai tas pranešimas e, pataikauja lobistų interesams. Dabar ponas Vaits. Ačiū, ponė pirmink... pirmininkė. Aš pritariu, ką tik pasisakiusiai kolegiai. Sveikatos apsauga turi būti leitmotyvas ne tik mūsų komiteto darbe, bet ir pačioje autorizacijos procedūroje. Būtent tokį išvadą padarė mūsų komitetas ir dėja dažnai komercinis interesas laimė prieš sveikatos apsaugos poreikius. Kitas leitmotyvas – poveikis aplinkai. Čia reikia susikoncentruoti priimti, galvojant ar išduoti leidimą pesticidui ar ne. Reikia žiūrėti ne tik apie poveikį konkrečiam organizmui ar augalai, bet į ilgalaikį poveikį visai aplinkai. Deja, praeitįje tam nebuvo skirta dėmesio autorizacijos procedūroje. Tik po to, kai bus įvertintas sveikatos, aplinkos aspektai, galima kalbėti apie komercinį interesą. Ir čia jau reikia daugiausia dėmesio skirti ūkininkams. Akivaizdus ryšys su žemės ūkio politika yra mūsų darbe, taigi privalu užtikrinti, kad atnaujintoje BŽUP mūsų ūkininkai galėtų, kad ir su mažesniu pesticidų naudojimu gauti už savo gamyb, gaminius tokią kainą, kuri padengtų didesnės gamybos išlaidas. Kitu atveju bus visiška blogybė ir mes negalime kovoti mūsų gamintojų sąskaitą. O jau tik tada e, pramonininkų ir gamintojų interesai turi būti apimami. Taigi turime pasigilinti, kur atsiranda tas interesų konfliktas pramonė užsako tyrimus dėl savo produktų. Taip mes sakome, kad reikia sukurti tokių atliktų tyrimų registrą, bet tos tyrimus turėtų vertinti arba EPS, arba nacionalinės e, agentūros, o ne pati pramonė. Čia akivaizdus interesų konfliktas. Mes tikrai teiksime dėl to pakeitimų ir bandysime ištaisyti situaciją, žengti žingsniu toliau nei dabar siūloma pranešime. Ir paskutinė mintis dėl mokslininkų. Tie keletas nepriklausomų mokslininkų, kuriuos išklausėme, galėjo jų būti, mano nuomonė, tikrai daugiau, vieningai kalbėjo apie vieną dalyką. Egzistuoja naujų toksikologinių mokslinių tyrimų metodų, yra naujų mokslinių būdų vertinti medžiagų poveikį ir akivaizdu, kad uh, vienu ar kitu atveju EFSA dirba arhaiškais metodais ir nesivadovausia naujausia mokslinė praktika. Mes negalime savo to leisti. Ant kortos pastatyta mūsų piliečių sveikata. Reikia, kad būtų naudojama naujausia mokslinė metodologija ir aš dėl to taip pat pateiksiu pakeitimų. O šiaip viliuosi, kad galų gale turėsime tikrai gerą pranešimą ir dabartinis projektas tikrai yra neblogas tolesnės veiklos pagrindas. Dėkui. Merci, monsieur Waits. Donc, je... Dėkuoju. Pone Waits, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Klausui Berendui, kuris atstovauja Santė generaliniam direktoratui. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradžioj ir aš noriu padėkoti dviems pranešėjams už pranešimo projektą. Uh, Akivaizdu, mes su dideliu susidomėjimu jį perskaitėme, sveikiname jį ir kai jis bus užbaigtas, labai rimtai įsigilinsime į jo išvadas ir rekomendacijas ir sulyginsime su savo analizė, kurią atliekame e, vertindami pesticidų reglamentą. E, nėra laiko man atsakyti į visus atskirus klausimus, kurie e, pranešime keliami arba čia buvo paminėti per diskusijas. E, Pasakysiu tik tai, kad e, esame dėkingi e, ir, ir pritarame pirmajai pastabai, kad mūsų teisinė sistema yra griežčiausia pasaulyje, bet taip pat pritarame ir tiems, kurie sakė, kad nėra tokio dalyko kaip tobula sistema ir e, būtent todėl ir atliekamas naujos redakcijos vertinimas, apsisprendžiant, ką galima būtų patobulinti, užtikrinant veiksmingumą, e, nuoseklumą. Ir, žinoma, jūsų komiteto e, pranešimas šia prasme mums padės. Visiškai pritarsiu e, esmei to, kas rekomenduojama trečiame punkte, kur kalbama apie valstybių narių turimus išteklius ir kvalifikacijas. Manau, būtų teisinga pasakyti, kad tai viena iš svarbiausių silpnųjų vietų dabartinėje situacijoje. Iš jos kyla daug kitų problemų, kurios čia šiame komitete buvo paminėtos. Pavyzdžiui, vertinimo vilkinimai, leidimų išdavimo vilkinimai. E, tarpusavio pripažinimo trūkumai ir taip pat 53 e, straipsnio procedūros trūkumai. E, taigi, e, valstybių narių ištekliai čia ir labai svarbus ir, žinoma, reikia nepamiršti ir EFSA turimų išteklių. O dabar, atsakant tiesiai ponios, į ponios e, Rys klausimą apie sinergijas ir sąsajas. Mes jau per pirmąją sesiją pabandėme e, į tai atsakyti. Mes e, dirbame, rengdami e, negatyvų į sąrašą ir artimiausiu metu ketiname užbaigti šį darbą. Dėl sinergijos paprasčiausiai nepradėjome dar dirbti, pritrūkome e, tai e, daryti, ko galima greičiau. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad komisijos nesenas pasiūlymas e, e, dėl pakeitimų e, bendrajame maisto įstatymė, dėl skaidrumo ir kitų dalykų e, jau e, yra reakcija į daugelį čia išsakytų pastabų. Pavyzdžiui, mes pasiūlyme, kad visi tyrimai turėtų būti skelbiami pačioje procedūros pradžioje. Tai e, skiriasi nuo rekomendacijos čia, šiame pranešimo projekte, kad visi suinteresuoti subjektai, akademinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos nuo pat pradžios galėtų e, analizuoti tas studijas ir tyrimus, kurie yra atliekami. E, mes taip pat e, siūlome, kad būtų tokių tyrimų registras užvestas, e, jeigu tos studijos pradėtos, jos turi būti ir užbaigtos. Ir tai, aišku, turi būti numatytos tokių tyrimų audito ir kontrolės priemonės. Taigi, jeigu, ta, jeigu tam pasiūlymui bus pritarta, tai ji jau dabar išspręs kai kurias problemas, kurios čia buvo paminėtos. Džiaugiamės, kad parlamentas intensyviai pradėjo darbą, rengdama šį pranešimą ir galvojame, kad tai leis tarybai ir parlamentui susitarti dėl mūsų pasiūlymo dar per šią kadenciją. Toliau vienas iš dalykų čia paminėtų per klausimus ir pranešime buvo e, labai svarbus elementas, tai yra parama EFSA agentūrai. Toliau e, aš turėčiau paminėti e, mūsų pasiūlymą, kuris yra pateiktas tarybai ir Europos parlamentui dėl skaidrumo Deja, kol kas pažangos įsvarstant nėra padaryta. Iš mūsų pusės mes jau ir taip skelbėme e, komiteto e, protok posėdžių protokolus, aišku, neminant e, atskirų valstybių narių, kalbant apie glifosatą, nikotinoidus ar kitas žalingas medžiagas. E, mes jau pradėjome tai daryti ir žinoma, pereisime ir prie kitų medžiagų. Dar kartą pabrėšiu tai, ką anksčiau esame sakę, kad dėl atitikties informacijos reglamente mes e, taikome tas nuostatas, e, laikydamėsi egzistuojančių teisės aktų ir e, ombudsmenas e, savo ataskaitoje tai aiškiai konstatavo pereitais metais. Taip pat e, visiškai pritariu ketinimams skatinti mažos rizikos produktus ir medžiagas. Draugės valstybių narių ekspertais parengėme veiksmų planą, numatyta 40 veiksmų, kurie skatina mažos rizikos medžiagas ir produktus pateikti į rinką. Daug tokių veiksmų jau yra užbaigta arba baigiami suformuluoti galutinai. Ar medžiaga būtų biologinė ar cheminė, vis tik ją reikia gana išsamei ištirti, siekiant įsitikinti, kad ji iš tikrųjų yra mažos rizikos medžiaga. E, buvo būkštavimų dėl to, kad 53 straipsnio e, procedūra dėl leidimų yra pernelyg dažnai vartojama. Čia komisija padidino savo e, priežiūros galės konkrečiai dėl neonikotinoidų skubaus patvirtinimo EFSA patvirtino, kad dviem trešdaliais atvejų buvo laikomasi atitinkamų sąlygų, vienu trešdaliu ne. O dabar mes ir toliau dirbame, spręsdami šią problemą su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad nekantrai lauksime jūsų komiteto galutinio pranešimo ir žinoma, busime pasirengę teikti tolesnius paaiškinimus, jeigu tokių prireiks. Dėkui. Dėkoju, dėkoju Jums, Gėmas Perent, už Jūsų pasisakymą. O dabar suteiksiu vėl žodį abiems pranešėjams, kad jie galėtų uh, apibendrinti diskusiją. Pone Lincai. Ja, dank. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai dėkui už daugiausia konstruktyvius pasiūlymus dėl mūsų bendro pranešimo projekto, dirbome kartu su kolega Stas. Aš savo ruoštų džiaugiuosi būsimu bendradarbiavimu ir tų gausių pakeitimų nagrinėjimų tikrai jų bus daug. Konstruktyvus pasisakymai liudyja, kad pranešimą galima ar vienoje, ar kitoje pusėje kiek patobulinti. Kolegos, prieš teikiant pakeitimus noriu e, paprašyti, pasigilinkite į komiteto įgaliujimus. Pažiūrėkite, ar jūsų pakeitimai patenka į jų ribas. Kai kurie kolegos įdomu kad pranešime įskaito tokių dalykų, kurių aš net neįsivaizdavau, kad jame yra, bet kurių atveju esu pasiryšęs toliau dirbti su kolega Stas, su visais šešiliniais pranešėjais bei komiteto nariais. Dėkui. Dabar žodis Bartus Stasui. Ačiū, ponė pirmininkė. Sakyčiau, labai įdomios diskusijos, pirmosios tokios esminės diskusijos, išklausiau kolegų, kai kurių reakciją buvo galima nuspėti, kai kurie pasisakė labai netikėtai, mes kaip bendra pranešėjai suprantame, laukia dar ilgas kelias, dar liko mūsų darbo 2,5 mėnesio, gal kiek mažiau, bet kuriuo atveju pakeit pakeitimų mes laukėme ir e, mes e, jau ruošiant pirmąjį projektą nebijojome butelį vieno kito gėrimo atsikimšti, gal tai ir padėjo sėkmingiau dirbti, žiūrėsime, kaip bus ateityje. Čia tikra tiesa, reikia žiūrėti į komiteto įgaliojimus, jų paisimas yra vienintelis būdas tinkamai reaguoti į pakeitimus, jeigu bus įgaliojimai e, peržengti ir, ta, ir pakeitimai tą aiškiai atskleis, tai jų negalėsime net nagrinėti. Aš e, spėju, kad bus daug pakeitimų, tačiau mūsų darbo pagrindas yra labai aiškiai apribotas. Žinoma, viešosios diskusijos yra daug platesnės, nei čia mes diskutuojame kiekvienas norėtų įrašyti dar vieną ar kitą jam aktualų dalyką. Tuo pat metu mes turime parodyti kiek e, disciplinos. Jeigu neklystu, pakeitimų galima laukti iki spalio 11-osios, taigi mūsų laukia aktyvus darbo savaitės. O vos tik sulauksime visų pakeitimų, mes gal per spalio antrąją sesiją sušauksime pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų sesiją ir e, bandysime pradėti ieškoti kompromisu. Dėkui. Dėkuoju, dėkuoju Jums už a, e, žodžius apibendrimą, už pasiūlymus abiems pranešėjams. Ir aš kaip pirmininkas e, noriu būti arbitras jūsų pasiūlymų, bet jeigu rimčiau, tai e, pasakysiu, kad mes turime prisiminti, kokios mūsų laukia procedūros. Kol kas mes dar ne viską padarėme, bet įveikėme pirmąjį svarbų etapą. Ir galiu pasakyti, kad mes e, e, visi prisidėjome ir toliau turime dirbti, kad galėtume pagerinti šį pasiūlymą. Aš pasitikiu abiemis e, pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais ir e, taip, kas vyks per ateinančias savaitės, 11 spalio yra pakeiti, e, terminas pakeitimų pateikimo ir mes turėsime E, paskui visi kartu dirbti, kol kas dar turime laiko pagerinti pranešimą ir turime siekti pažangos. Ir noriu pasakyti, kad mes turime mm, būti labai reiklus dėl kokybės. Mūsų parlamentas ir komitetas e, vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir nepamirškime, koks yra kontekstas. Yra taip vienas dalykas, mm, smulkesni klausimai, bet pats svarbiausias yra žmonių sveikata. 21-27 metai daugiametė finansinė e, programa e, taip pat apibrėž, kaip vystysis toliau bendroji žemės ūkio politika, sągauda, moksliniai tyrimai ir panašiai. Ir tai taip pat atsilieps mūsų, tie dalykai atsilieps mūsų veiklai. Ir e, taip, taip pat turime pripažinti, kad Europos kontinente vyksta įvairūs poslinkiai ir atsiranda nauji elementai. Vienas klausimas yra glifosatai, priimti sprendimai ir kitas dalykas yra, pavyzdžiui, lygos e, tokios kaip vėžys. Ir mes turime reikliai žiūrėti savo darbuose į tuos dalykus ir mm, mes turime tai suprasti ir turime kolektyviai siekti ambicingų tikslų. Ir mes turime siekti, kad parlamentas e, sausio mėnesį balsuotų tvirtai dėl griežtų procedūrų susijusių su E, autorizavimu tokių medžiagų, nes žmonių sveikata yra labai svarbus dalykas ir mes e, turime užsitikrinti, kad galėsime pasitikėti e, ekspertų žiniomis ir kontrole tokių medžiagų. Dar kartą noriu priminti, kad spalio 11 yra pakeitimų pateikimo terminas, taigi turime šiek tiek laiko. Jūsų komandos biurai gali dar padirbėti, kad pagerintume kokybę E, šio pranešimo keisimės nuomonėmis 8 lapkričio apie pakeitimus, balsuosime komitete gruodžio 6, o per plenarinę sesiją kitų metų sausio mėnesį dar turi tiksliai e, patvirtinta data, bet būtent toks kalendorius, e, grafikas, kuri, kurio numatome laikytis. Dėkoju dar kartą, dėkoju už e, tai, kad taip svariai pasisakėte. Abiejams taip pat e, pranešėms dėkoju. Tai yra jūsų pirmas akmuo kertinis į mūsų bendrai statomą pastatą. Dabar jau baigiame pirmąją posėdžio dalį. Ir e, iškart nebegaiždami pereikime prie antrosios Dabar bus pristatyti du tyrimai ir padiskutuosime apie tai. Pirmas tyrimas - gairės pateikiant ir vertinant paraiškas tvirtinti veiksmų, veikliosiams medžiagams e, pesticiduose. Ir kitas dalykas e, bus pristatyta informacija apie tai, kokį poveikį turi e, reglamentas 1107-2009 dėl inovacijų ir alternatyvų paieškų. Aš perduosiu pirmininkavimą Frederik Rys. Daug kas iš jūsų E, esate kėlę klausimus apie kokybę atliekamų tyrimų, ponas Ponga pavyzdžiui, bet mes su sekretorijatu iš tikrųjų bandėme pasižiūrėti į tyrimus, į profilį. Ir e, po šios dienos e, E, pristatymų mes e, norėsime paprašyti jūsų kai ko, aišku, dėl turinio jūs esate laisi, bet bet mes tikrai turime galvoti apie skaidrumą, apie nepriklausomumą ir e, turime užtikrinti, kad nebus jokio interesų konflikto ir kad bus viskas aišku šioje srityje. Aš taip pat nenorėčiau dabar užsimti panegeriką, bet. Panegeriką. Ir e, e, šiaip. E, kadangi tie darbai bus e, siemi su mūsų komiteto e, veikla, tai norėsime, kad jūs užpildytumėte interesų deklaraciją, kad būtų galima užtikrinti e, mūsų darbo kokybę ir patvirtinti, kad tos nuomonės yra tikrai nepriklausomos. Taigi dabar tą aš noriu pasakyti kaip komiteto pirmininkas, nes tai yra mano pareiga mes turime laikytis vidinių Europos parlamento taisyklių ir e, jeigu kalbėsime apie briefingą, tai noriu pasakyti, kad e, e, aš visai neseniai seišinau, kas tai yra. Mes neskelbėm konkurso, kai yra rengiamas briefingas, nes tai yra toks gal siauresnis. Uh, dokumentas e, yra sekretoriatas užsijima e, tuo dalyku, yra apibrėžiamas e, sąrašas įvairių tarnybų, kurios yra susijusios. Pavyzdžiui, kreipiamasi į vairias tarnybas, jeigu pirmoji nesureaguoja, kreipiamasi į antrą ar į trečią. Ir rengiant šį tyrimą buvo pasirinkta samdyti subrangovą atlikti tyrimui. Pirmasis kabinetas atmetė pasiūlymą, antrasis taip pat, trečiasis priėmė pasiūlymą parengti šį briefingą ir buvo kreiptas į poną Punžą, kuris ir jį parengė. E, kai kurios e, frakcijos kelia tam tikrų klausimų, visai teisėtų. Pirmiausia, panas Tas, e, kuris atstovauja žaliesiems ir būtent labai rūpi jiems interesų, interesų deklaraciją, siekiant išvengti interesų konflikto, taigi dar prašysiu, dar kartą prašau ją užpildyti vėliau, kad nebūtų jokių neiškumų, kad būtų aišku, jog mūsų visi darbai šio klausimu yra skaidrus. Dar kartą dėkoju Jums, taip pat dėkoju Frederik Rys, kuri perims pirmininkavimą posėdžių, nes aš e, dėje turiu e, palikti jūs, e, susiklostė ypatingos aplinkybės, tikrai negaliu likti. Merci, merci beaucoup, monsieur Président. Labai ačiū, gerbimas pirmkė, ačiū Erikai. Aš e, noriu e, pristatyti klausimą, kurį iškėlė ponas Barstas. Ar e, jūs norite dėl interesų konflikto e, paklausti pats, ar man tą padaryti? E, ačiū. Aš kaip suprantu, buvo pasirašytas e, pareiškimas ar deklaracija, negaliu čia dabar tiksliai pacituoti jo, neturiu po ranka, tačiau jeigu neklistu, ten kalbama apie mm, nepriklausomumą tiesiog prisiminsiu klausimą ir pažymėsiu, kad yra nemažai faktų, liudijančių, kad nėra to tos nepriklausomybės yra ir klai. Yra įvairių faktų, porą paminėsiu. Autoriai sako, kad 18 metais patvirtintos 352 aktyvisios medžiagos sąjungoje 75 iš jų biokontrolės pagrindu Ir e, čia pasinaudojama lentelė kaip pagrindu iš ECPA, o tuo pat metu mūsų komitetas e, po užklausimo komisijos gavo visiškai kitokią lentelę su kitokiais skaičiais, tai yra komisijos raštu pateiktas e, atsakymas į birželio 19 dienos klausimą, ten skaičiai visiškai kitokie. Taigi, suabejojau šio tyrimo neutralumu, nes tyrimo autoriai naudoja net pačius naujausius skaičius, kuriuos komisija mums pateikė e, savo ruošto. Aš, aišku, galiu kalbėti ir apie citatas. Nuorodos daromos į dokumentus ar faktus, kuriems jau 20 metų. Na, aš čia dabar pasakau savo frakcijos vardu, ne kaip bendra pranešėjas, taigi man kyla abejonių dėl šio tyrimo kokybės, todėl siūlau pasigėlinkime į tai ir nepi, neprimkime visko už gryną pinigą. Nebejoju, kad Mišelė, mūsų frakcijos koordinatorė, norės papildyti mano pasisakymą. Dėkui. Dabar e, dar poniai Rivazi norėčiau suteikti žodį, norėčiau kai ką patikrinti. Mačiau aš to asmens deklaraciją ir jis tikina, kad nėra jokio interesų konflikto. Mes atlikome tyrimą ir e, sužinome, kad tas žmogus anksčiau dirbo Britanijos pesticidų pramonėje kaip chemikas ir kad vadovavo įmonė, kuri teikė konsultacijas e, apie apie e, tam tikras cheminės medžiagas. Taip pat e, Britanijos e, kitai bendroviai teikia konsultacijas chemijos pramonės bendroviai ir apie tai visiškai nekalba matoje deklaracijoje. Taip pat tas asmuo atliko tyrimą dėl pesticidų tabako gamyboje. Ir aš e, tikrai noriu pasakyti, kad mes turime kalbėti apie skaidrumą. Tas asmo nedeklaravo savo interesų konflikto su pesticidų pramonė. Aš neturiu jokių problemų, e, neturėčiau jokių problemų dėl tyrimo. Aš nesiklausysiu visiškai šio pranešimo, nes e, tas žmogus neatskleidė tam tikrų e, faktų savo interesų deklaracijoje ir visiškai nepasitikiu turiniu to pranešimo. Pone Ribasi, pone Bastas, E, išklausime jūsų argumentų, atsakys ekspertas jūsų klausimus, bet turime laikytis ir savo procedūros. Ir dabar iškart siūlau suteikti žodį mūsų ateminio departamento e, atstovui, politikos e, direktorato atstovui, kuris labai tiksliai jums paaiškins, kokia yra mūsų procedūra. Uh, our contractual expert is going to mūsų samdytas ekspertas uh, jūs informuos apie procedūrą. Aš esu A politikos departamento teisės patarėjas. Um, jūs esate atsakingas už teisinius klausimus, jūs pavadė yra Čabanų. Taigi, kalbant e, apie šią procedūrą, kaip e, pirmininkas e, neseniai paminėjo, visas procedūras dėl ekspertizės atlikimo Europos parlamente turi laikytis finansų reglamento ir viešųjų pirkimo taisyklių. Vyko pirkimo procedūra paremta kaina ir kokybė pagal 2013 metų pagrindų sutartį ir čia mūsų pasirinkimas yra ribojamas tos e, viešųjų pirkimo procedūros. Taigi, kaip pirmininkas minėjo, e, kreipiamės į pirmąjį rangovą, kuris e, negalėjo patenkinti mūsų pirkimų procedūras, paskui į antrąją taip pat nepavyko ir tada kreipiamės į trečią rangovą, kuris turi plačią patirtį šioje srityje. E, tas e, viešojo pirkimo kontraktas turi labai aiškias nuostatas, e, penkių pastraipų nuostatas, kur kalbama apie visokiausius interesų konfliktus, ar politinius, ar ekonominius, ar kitokius, kad jie turi būti atskleidžiami, o galutinis produktas turi būti objektivus, nepriklausomas ir remtis moks, mokslininkų ir ekspertų pateikta nuomonė. Taigi šis dokumentas buvo pasirašytas procedūros pradžioje prieš e, sudarant e, sutartį ir e, tada mm, rangovas pasirašė ir tolesnę interesų konflikto deklaraciją, kuri yra bendro pobūdžio. E, tai nebuvo paminėta, nes mes nereikalaujame e, e, ekspe nurodyti visas korporacijas, įmonės ar nevyriausybės organizacijas, kurioms jis yra dirbęs, bet jis savo atsakomybę turi pareikšti, kad uh, jo parengtas produktas bus nepriklausomas ir geros kokybės. Žinoma, Europos parlamento tarnybos e, gali atlikti savo vertinimą ir e, taip ir bus padaryti, e, padaryta ir tada jau mes, taip sakant, subrangovo vertinimą galtinį atliksime. Kadangi mes kalbame apie ketvirtą ir penktą darbos varkės punktus, apie gairias ir reglamento poveikį ir jeigu ponas Nganka sutinka, ponas Punčia 17 e, e, turi išeiti 17 val. tai gal sutikime žodį ponui Punčia ir paskui po pasisakymo atsakys jūsų klausimus. That I've heard just now. I am simply responding the... Reaguodamas į tai, kas buvo pasakyta, turiu pasakyti, kad aš tik tai reaguoju į prašymą, kuris e, man buvo pateiktas e, ir susijęs su šia tema. A, e, aš manau, kad jums esu idealus kandidatas, nes e, esu dirbęs ne tik toje pramonėje, bet taip pat ir Junktinės karalystės vyriausybėje, o dabar esu konsultantas padedantis ir pramoniai, ir reguliavimo institucijoms. E, Pavyzdžiui, aš esu padėjęs parengti reglamentą Kosovo valstybei. Taigi e, aš e, turiu savo požiūrį, kurį išdėščiau, aš e, citavau sąžiningą kitą informaciją, jeigu ta informacija netikra, tai ne mano problema, nes tai yra skelbta informacija. Kągi, o dabar gal galiu dabar ir trumpai pristatyti tyrimo rezumė. Aš pabandysiu parodyti skaidrės. Gal, gal e, ir nebūtina e, jas rodyti, nes visi turi e, popierinę kopiją. Aš kalbu apie augalų apsaugos pesticidus, produktus, kurie e, faktiškai yra junginiai, kuriuose yra aktyviosios medžiagos. Tai daugiausiai yra chemikalai, mikro. E, Taip pat kalbam apie e, mikroorganizmus, virusus, priedus ir taip toliau. Ir reikia pasakyti, kad greta sintetinių e, chemikalų, taip pat yra ir alternatyvų biologinių, botaninių ir kitokios kilmės medžiagų, kurios nepatenka į 1107 2009 e, e, reglamentą. Taigi, greta cheminių e, produktų yra ir biologinių, ir natūralių botaninių, ir kitokių produktų. Kai kalbame apie naujas e, apsaugos priemonės, tai, e, tai gali būti e, nauja priemonė, kurioje naudojama jau egzistuojanti veiksmingoji medžiaga arba priemonė, kurioje atsiranda nauja veiksmingoji medžiaga. Taigi, Aš savo darbę kalbu ir apie naujas aktyvės medžiagas ir jų alternatyvas. Aš kalbu apie tai, kodėl e, naujasis reglamentas e, dėl inovacijų e, ir reglamentavimo viską pasvėrus yra neigiamą poveikį darantis. Dėl to, kad viską pasvėrus yra nemažai trūkumų ir aš čia siūlau keletą patobulinimų. E, koks galėtų būti altern, e, idealus augalų apsaugos produktas? Tai jis turi būti saugus, mažos rizikos. E, jeigu jis pakeičia, tai tada jis yra alternatyva, kuri kovoja su kenkėjais. Jis turi būti priimtinas, atsižvelgiant į grinumą, stabilumą, neturi e, turėti papildomų teršalų ir e, turi būti pakankamai prieinamas pasauliniu mastu ir šia prasme e, konkurencingas. E, ir čia reikia pasakyti, kad e, tų e, produktų kūrimas nėra vien tik tai didžiųjų monopolijų e, įmonių e, kompetencijos rytis ir e, monopolis. Tokie produktai yra esmingai svarbus tvariam žemės ūkiui. Taip pat e, ir reglamentas yra svarbus, reglamentavimas yra svarbus užtikrinant saugų tokių produktų vartojimą. E, mes matome, kad e, yra tam tikras aktyviųjų medžiagų nuosmukis ir taip pat yra sumažėję ir mokslo tyrimų ir technologijų plėtros įmonių. E, tendencija. E, kodėl taip yra atsitikę? E, visų pirma, sakoma, kad reikia 160 tūkstančių sudėtinių medžiagų, kurias reikia peržiūrėti, kol koks nors vienas pesticidas pasiekia rinką. Kai pradėjau mokslo tyrimus prieš 30 metų, mokslo mm, e, tai e, reikia pasakyti, kad santykis buvo 10 e, tūkstančių su vienu, dabar yra 60 tūkstančių su vienu, todėl kad analitinės technologijos dabar patobulėjo. Dabar jau įmanoma e, išbandyti e, labai daug medžiagų tuo pat metu, e, ir e, in vitro galima atlikti labai daug e, peržiūros e, bandymų ir tai jau panašėja į farmacijos pramonės sritį. Tačiau 160 tūkstančių medžiagų, cheminių medžiagų peržiūrėjus, galbūt e, tik tai vienas pesticidas yra sukūriamas, nes e, kitos pasirodo ar pernelik toksiškos, nestabilios, aplinkai kengsmingos ir taip toliau. Pagrindinė priežastis, kuri mano manimu lemia cheminės e, pramonės apsisprendimą, yra kainą. E, jeigu kaina išauga taip aukštai, kad ji tampa nebegyvybinga, taip pat yra ir politinis spaudimas. Ir šiandien jūs girdėjote šią popietę, kad e, žmonių požiūris į pesticidus yra gana priešiškas. E, tai aišku atgraso nuo investicijų į šią sritį ir todėl pesticidų E, tiekimas, kūrimas e, sumenkėjo e, ir, ir sulėtėjo. Kita priežastis yra registravimo sudėtingumas. Šiandien irgi apie tai girdėjome. Pareiškėjas pateikia ataskaitą teikiančiai valstybei savo ataskaitą, paskui ji keliauja į EFSA, paskui kelias valstybės narės, paskui į nuolatinį komitetą ir tai užtrunka labai ilgai. Aš e, savo dokumente e, kaip tik ir pademonstruoju, kiek laiko užtrunka kiekvienas etapas. Taigi akivaizdus vilkinimas. Na, o e, kai kurios gairės taip pat yra labai griežtos, ypač kai kalbama apie toksikologijos tyrimus. Aš turiu galvoj, kad pradžioj e, poveikio slengstis yra toksai žemas, kad praktiškai visi pesticidai jį, jį praeis. Tai e, pirmojo lygio e, testas. Po to, kai taip įvyksta, jūs kompiuterinės analizės būdu, ar modeliavimo būdu, ar papildomais bandymais vietose turite įrodyti, e, kad realiomis sąlygomis E, jį e, iš tikrųjų veiks, e, taigi pereinate į kitą lygį, galų gale ir, ir galite dirbti toliau. Ir kai, kurio, kai kurios iš tų priemonių, mano nuomonė, yra pernelyg brangios ir nereikalingos. Kitas dalykas - reikia skirti riziką nuo žalos E, daug kas e, to skirtumo nemato. E, jeigu turite cheminę medžiagą, kuri yra ženklinama kaip nuodinga ar žalinga, tai atitinkamai elgiamasi su ją naudojant ar saugant ir taip toliau. Tačiau reikia atsižvelgti, kaip ta medžiaga praktikoje naudojama. Galbūt ji yra e, atskiedžiama, gal e, e, naudojami apsauginiai drabužiai, kiek faktiškai patenka į gruntą, į vandenį, kiek praktiškai jie daro poveikį gyvūnams ar žmonėms. E, kiekvienas automobilis yra e, pavojingas. E, bet jeigu e, atsargiai vairuojate, laikotės visų taisyklių, tai automobiliai yra pakankamai saugus ir mes juos naudojame. Tas pats pasakytina ir apie cheminės medžiagas. Vienas iš kriterijų e, palyginamajam vertinimui ir pakeitimui Kitaip sakant, e, jeigu šiuo metu rinkoje yra alternatyvus, e, jeigu yra e, rinkoje naujas produktas, kuris yra geresnis, saugesnis, tai tada galima juo pakeisti egzistuojantį ir jį jau už, uždrausti. Dabar jeigu e, skilimo laikas e, yra 60 dienų e, dirboje, o pasirodo, kad faktiškas yra 100, 100 dienų, tai jis nėra leidžiamas vartoti. Tačiau praktikoje visiškai įmanoma, kad medžiaga patekusi į dirvą nesukelia tokios grėsmės, kuri buvo numatyta, nesukelia dirboje gyvenantiems sliekams ir kitiems organizmams, organizmams jokios grėsmės. E, ir mes matome, kad produktas yra kartais uždraudžiamas e, e, pernelyg greitai, naudojantis 50, prieš 50 procentų taisyklę ir panaudojant pernelyg griežtai atsargumo principą. Jeigu skaitote etiketę, tai jūs matote, kad medžiaga medžiaga galbūt ir atliks tai, kas parašyta, bet turės ir šalutinį poveikį. Nėra ne vieno pesticido, kuris e, e būtų šimtų procentų saugus, bet jeigu jūs naudojate jį pagal rekomendacijas, e, tomis dozėmis, e, kurios numatytos, tai galima laikyti juos saugiais. Ir galiausiai aš sakau, kad reikėtų e, tuo, tas gairės ga, suharmonizuoti, suderinti, kad e, būtų vieną kartą atliekamas jų e, patikrinimo darbas. Ypatingai, kai kalbam endokrininę sistemą žalojančias medžiagas, tai mm, net ir neįvertinus bandymo metodų buvo priimti kai kurie sprendimai. E, taip pat reikia pagalvoti apie tą e, pačią žemiausią ribą, e, kad nereikėtų atlikinėti paskui tolesnio darbo. Reikia sustelti į riziką, o ne į pavojingumą mm, 91404 direktyvoje e, buvo sakoma, kad jeigu jūs e, duomenys pateikėte dėl saugumo, viskas tvarkoj, bet gal e, liko kažkoks užvilkinimas ar spraga, tai registruoti neįmanoma, o tai reiškia, kad visa procedūra užtrunka metus. O tai yra labai daug. Tad aš manau, kad reikia iš naujo leisti autorizuoti, jeigu medžiaga e, esminius tyrimus praėjo ir tik tai laukia e, kažkokio galutinio administracinio autorizavimo. Ir toliau e, labai svarbu užtikrinti e, susikalbėjimą ne tik e, tarp EFSA ir kompetitingų institucijų, bet taip pat ir tarptų institucijų ir EFSAS ir pramonės, kad jie vieni kitus suprastų, žinotų vieni kitų problemas ir galėtų pasimokyti vieni iš kitų. Dėkui. Dėkuoju, ponė Punčia. Prieš suteikdama žodį norintiems klausti, prieš pradant diskusiją suteiksiu iškart dabar žodį ponui Ngangai, kuris pristatys e, kitą tyrimą. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat pabandysiu apibendrinti labai greitai tyrimą apie gairias taikomas e, veikliųjų medžiagų e, vertinimo pareiškoms ir teikimo procedūroms. Dabar pagrindiniai E, pagrindinės savokos. Ir pirmiausia, gairės, e, kurios e, praktiškus apibrėžia žingsnius maždaug nurodo, kas turėtų būti daroma, kas yra techninis, mokslinis dalykas ir kitas dalykas praktinės gairės. Svarbus yra skirtumai tarp taip vadinamų e, gairių ir nuorodų. Ir šiandieną mes kalbame apie gairias ir nuorodas aktyviųjų medžiagų tvirtinimui, ne augalų apsaugos priemonių e, tvirtinimui reikėtų tą prisiminti, nes e, tai, kaip sakė kolegos, yra susijusio su ES lygmens procesais. Svirtinimo aktyvių medžiagų, veiklių medžiagų procedūra, kas dalyvauja, aišku, pareiškės pirmiausiai, e, taip pat pranešimą rengianti valstybė narė, e, pateikiama paraiška būtent per tą šalį ir pagal ES reikalavimus turi būti tam tikri duomenys, techninės gairės apibrėžia išsameu tai, ką reikia daryti, kad reikalavimai visi būtų įvykdyti ir pranešimą rengianti valstybė narė e, atlieka pradinį rizikos vertimą, tada gairės pradamos naudoti, paskui atliekama partnerių peržiūra ir EFSA ir kitos valstybės narės galbūt vėl pasiteiks gairias šiame etape, taip pat komisija pradeda veikti, kuri derina visus aspektus susijusius su tvirtinimo procedūra. Praktiškai mes matome dabar e, dvi diagramas su paprastintai atspindima tvirtinimo procedūra ir e, atnaujinimas leidimo veikliosiams medžiagoms. E, labai svarbu prisiminti gairias nuorodas, e, pareiškės parengiamajame etape turi laikytis jų, e, taip pat rengiant vertinimo ataskaitą, valstybė narė rengiant ataskaitą už tai atsakinga, kaip sakiau, ir partnerių peržiūrė bei EFSA išvedos. Trys tie dalykai yra pažymėti ir taikomas šiek tiek skirtingos procedūros tvirtinimui ir atnaujinimui bet e, gairės ir nuorodos šiuoms etapams yra daugmaž vienodos. E, trumpai e, tvirtinimo procesą apžvelgiau, paaiškinau pagrindinės savokas, dabar gairės ir bandymų nuorodos. Kokios egzistuoja, matote diagramą pažymėtos kategorijos pagrindinės ar vietos, kur galima rasti tas gairias ir nuorodas. Pirmiausia, reglamentas 2013 C95 veiklių medžiagų tvirtinimo reikalavimai. Po reglamentų įsigaliojus reikia, kad komisija, buvo nurodyta komisijai techninės gairias parengti. Ir komunikatas parengtas, kuriame yra maždaug 50 gairių ir dažnai komisija turi tą atnaujimą atlikti, bet kol kas tai nepadaryta, vyksta procesas, nes šiaip pati procedūra atnaujinimo gairių yra sudėtinga. Uh, Techninės nuorodos taip pat e, atsirado po komunikato 13 metais e, techninės e, nuorodos atsirado, kuriomis reikia vadovautis. EFSA jas pirmiausiai rengė daugiausiai ir nuolatinis komitetas specialus maisto pašarų gyvūnų ir žmonių sveikatos srityje dirbantis taip pat turi tvirtinti jas. E, e, komunikatas, techninis gairės e, apibrėžė, kaip sakiau, taip pat atsirado techninės gairės ar nuorodos, kurios vėliau po komunikato atsirado. Antras Antra grupė techninės nuorodos e, dokumentai. Tai yra dokumentai, kuriuos turėjo paskelbti EFSA apie e, kurias e, nepranešama. Taip yra tais atvejais, kai vyksta tam tikri ginčiai ir, pavyzdžiui, EFSA savo puslapyje skelbia apie jas, bet Sante generalinio direktorio puslapyje neskelbiamos tos techninės nuorodos tokiais atvejais. Trys yra tokie dokumentai šiuo metu, taip pat EFSA rengia ataskaitas techninės, kurios taip pat gali būti aktualios tvirtinimo procese. Trečia grupė gairių ir nuorodų yra procedūrinės gairės komisijos puslapyje internetinėme skelbiamos jos Jos yra susijusios su tuo, kaip atlikti konkrečiai tam tikras užduotis. Ir ketvirtas dalykas - gairės. Gairės, kaip sakiau, yra band, apibrėžę bandymų metodus, kuriuos turi naudoti pareiškėjas. Gairės e, panašios į 2013 metų komunikato gairias, 100 maždaug 80 yra techninių gairių arba nuorodų, jas pirmiausia BPO rengia jau keletą metų tas daroma pagal reguliavimo poreikius. Kai pavyzdžiui valstybė narė BPO apibrėžia problemą, tada atsiranda tos rengiamos, pradedamos rengtos gairės. Ir a, taip pat jos atnaujinamas tokiu pat pagrindu, kai kokia nors narė prašo EBPO atnaujinti jas, tas e, yra ir daroma kai kurios gairės, e, kurios yra išvaitos komunikate, jau yra pakeistos naujomis ir mes, kiek e, e, suprantame, reikiamas naujas komunikatas, tada atsiras mano metame naujajame komunikate naujos atnaujintos gairės. Trys pagrindiniai šaltiniai gairių kairėje matote komisijos puslapis, e, kur ir yra gairės ten, dėl kurių sutariamas skelbimus, taip pat EFSA skelbia gairės, dėl kurių nėra galtinio sutarimo ir 13 metų komunikatas, matote pirmą puslapį, aišku, tas dokumentas yra kur kas ilgesnis. Taip pat uh, E, dar porą klausimų. Kas yra gairės ir nuorodos, kam jos e, reikalingos ir koks yra jų statusas gairių ir nuorodų? paprastai gairės yra e, pirmiausia taikomas pareiškėjams, nes jie turi atlikti bandymus ir reikia, kad būtų tomis gairėmis vadovavimasi. Techninės nuorodos susijusios su rizikos vertimu Rizikos vertintojai turi jas įgyvendyti gairės ir nuorodos abiems pusėms yra aktualios, e, reikia rizikos vertinams įsiaiškinti pirmiausiai, ar pavyzdžiui buvo laikomasi gairių ir pareiškėjas taip pat turi žinoti, kaip rizikos vertintojas nagrinės jų paraišką. Teoriškai yra atskirimas gairių ir nuorodų, bet praktiškai mm, ir vienos ir kitos yra aktualios visiems e, Pavadinimas tikriausiai rodo, kad tai nei gairės, nei nuorodos, nei nuorodos nėra teisiškai saistantis dokumentai. Tai, kas yra nurodyta komunikate, e, santė puslapyje išvardyta, gali būti laikoma de facto privalomomis gairėmis, bet neteisiškai. Jeigu kalbėsime apie nenotifikuotas gairias, tik EFSA puslapyje, kurios yra skelbimos, tai yra techninės išvados, e, techninės gairės, jos gali būti aktualios, e, rizikos vertintojai gali sekti jomis, bet tai jos nėra teisiškai privalomas dokumentas. kaip atsiranda EFSA nuorodos, techninės nuorodos. E, ir taip pat kaip e, atsirado gairės, kurios išdėstos komunikate komisijai nurodžius EFSA pradeda veikti arba savo iniciatyvą. Jeigu neaiškios mokslininkų išvados, tai EFSA surenka mokslininkų grupę, kuri gilinasi iš atitinkams klausimus ir galvoja, reikia renkti atitinkamas e, nuosta, e, nuor, nuorodas ar ne. Ir e, vėliau, jeigu prieinama prie išvados, kad reikia renkti gairias, tada speciali grupė jas pradeda renkti. Vyksta konsultacijos su valstybės narėmis per pesticidų koordinacinę grupę, kitos konsultacijos, kurios yra labai svarbios. Pirmiausia, žiūrima į techninius komentarus, pastabas ir EFSA turi peržvelgti tos komentarus nuomonės ir atitinkamai veikti, jeigu reikia. EFSA taip pat dirba, reng, baigiant rengti gairių dokumentą. Mm, jį tvirtina nuolatinis komitetas tai Vispaf. Tiksliau, jisai nedalyvauja tas komitetas ir jam pranešama apie gairias, jeigu jis pritarė toms gairėms, o jeigu nepritarė apie tai nepranešama, bet tokia informacija skelbiama pirmajame komisijos puslapyje internetinėme internetinės svetainės puslapyje. De, derinimas gairių ir nuorodų. Svarbu prisiminti, kad kalbame apie veiklesias medžiagas. Ta noriu akcentuoti gairės ir nuorodos veikliosiams medžiagams yra suderintos nuoseklios. Kodėl? Todėl, kad techninės nuorodos ir gairės yra e, siemos su konkrečiais duomenų reikalavimais, kaip kad nurodyta komunikate, dėl to atskiriams reikalavimams jos yra atskiros. Kitas dalykas - gairių dauguma techninių nuorodų rengiama EFSOje, procedūrinės gairias rengia komisija, e BPO taip pat kitas rengia yra vidinės procedūros, kurios e, užtikrina, kad nuoseklios, nuoseklios būtų tos gairias ir nuorodos. Dar pamiršau parodyti vieną skaidrę, bet pramonė e, e, gali savo procedūras taikyti rengiant, pavyzdžiui, paraiškas ar rekomendacijas. Ir vademekom kart, kartais kelbiama pramonės, bet privalomų gairių pramonė negali e, siūlyti ir dėl to nėra ryšio tarp to, ką skelbia vienos struktūros, e, pavyzdžiui, EFSA ir pramonė. Veikliosios medžiagos tvirtinimas, kaip sakiau, tai yra ES lygmens klausimas ir gairės bei nuorodos turėtų būti taip pat ES lygmens. Yra dvi rimtos išimtis vis tik tai derinimo srityje dėl gairių ir nuorodų. Pirmiausia, pavyzdžiui, e, jeigu paskelbimos gairios ir nėra patvirtintų techninių nuorodų. Pavyzdžiui, jeigu nėra notifikuota apie gairias ir taip pat jeigu nėra patvirtintų bandymo metodų. Kyla, e, pavyzdžiui, klausimų, jeigu greitai atliekami tyrimai, ar tai padaryta teisingai, nėra vertimo kriterijų ir tampa viskas labai subjektyvu. Taip pat nėra gairių ar nuorodų visiems e, duomenų reikalavimams, kai kuriais atvejais taip yra dėl to, kad nėra pakankamai mokslininkų išvadų mokslinio duomenų, kad būtų galima parengti gairias ar nuorodas. Antru atveju nėra patvirtintų bandymų nuorodų, kaip sakiau, ir dėl gali būti apsispręsta nerengti gairių dėl to, kad nėra nuorodų, kurios padėtų parengti bendrasias gairias. EFSA taip pat turi nedaug išteklių ir tai apriboja galimybės renkti e, nuorodas ar gairias. Ir negalima parengti visų įmanomų dokumentų. Dabar labai trumpai. E, GLP tai yra kokybės e, valdymo priemonė E, atlikti tyrimai rodo, kad siekiama užtikrinti, kad procesas būtų teisingas, ne e, pati, pats rezultatas. Tai yra gera laboratorijų praktikos sistema, ta patikros sistema. Ir reikia taikyti visus reikalavimus, negalima vis, visai medžiagai, ir negalima pasirinkti sričių, kurioms taikoma, taikoma visoms e, medžiagoms ta patikros sistema. Yra e, vadovaujamas įvairiais dokumentais, gairėmis ir e, PPO nariai taiko šią metodiką taikomi patikroms EBPO principai ir egzistuoja taip pat ir konsultaciniai dokumentai, direktyva 2004-2010 EC šioje srityje ir direktyvos ES yra įgyventas ir e, manoma, kad bendroj, geroji laboratorijų praktika yra gerai gyvenama, suderinta ES, tačiau išreikšta susirūpinimo dėl kontrolės pačios vykdymo Ir mes manome, kad vis tik tai, e, tai ne visiškai susijęs su mūsų tyrimo užduotimi tas aspektas. 283-2013 e, e, reglamentas, jo priedas nurodo, kokiems tyrimams turi būti taikoma GLP. Tai yra tyrimai susijęs su sveikata ir aplinka. Yra labai nedaug išimčių kurios būtų taikomos šiai procedūrai. Tyrimai, kurie turi būti atliekami teikiant paraiškas. 283-213 e, reglamentas nurodo konkrečiai e, tyrimus, kurie turi būti atliekami ir matote šią skaidrėje kaip viskas atrodo, bet nėra vieno paprasto sąrašo bendro e, priklauso tyrimų skaičius, kuris e, turi būti pateiktas priklausomai nuo įvairių veiksnių. Galime pasakyti, kad šimtai tyrimų kiekvienam, e, kiekvienai veikliai medžiagai turi būti atlikta dešimtis tūkstančių puslapių dažnai prirašoma ir dažnai dėl įvairių priežasčių galima atmesti tyrimą, pavyzdžiui, jeigu nesilaikyta bandymų nurodymų arba jeigu, komunik... jeigu atsiranda subjektyvumo e, elementas, e, jeigu vertintojai neaišku, kokie buvo bandymų metodai naudojami arba netinkami metodai naudojami. Dažnai tyrimai atmetami ir dėl to, kad jau pasenėje būna kad pernelyg didelis atsilikimas tarp paraiškos pateikimo ir e, tyrimo datos. Tiek. Trumpai aš norėjau pasakyti apie mūsų tyrimą. Dėkoju Jums. Dabar iškart siūlyčiau pradėti diskusijas. Trumpai norėčiau priminti mūsų procedūrą. Kiekvienam iš kolegų skiriu dvi minutės pateikti klausimui. Tiksliau vieną minutę, vieną minutę, o ekspertai e, turės dvi minutės atsakyti į klausimus. Taip pat galima paprašyti patikslinti klausimą pusę minutės. Ir tada ekspertams skiriama viena minutė patikslinti atsakymui ir taip pat klausdami, jeigu galima, pasakykite, kuriam ekspertui siūlote savo klausimą ir paskui e, kalbėsime, su, pirmiausia, steiksiu žodį vienam iš mūsų pranešėjų, ponui Lincui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai trumpai dėl pirmojo tyrimo inovacijos tvariam žemės ūkiui tikrai e, svarbi tema. Ūkininkams reikia produktų, kurie būtų veiksmingi ir geri. Aš tiesą sakant, tikėjusi daugiau dėl šio tyrimo, esu nusivylęs rezultatų, to, ką išgirdome, kažko platesnio tikėjausi. Beje, kai kurie pateikti skaičiai yra neteisingi ir jau ne pirmą kartą Mes su tuo susidurėme šiuose rūmuose, nesenai Žemės ūkio komitete buvo siaubingas pranešimas perskaitytas e, apie vilkus ir reikėtų mums e, atidžiau rinktis rangovus, kuriems skiriame užduoti parengti informacinį pranešimą. Po to dėl e, suderinimo problemų, nuoseklumo trūkumų Ką mes čia galime nuveikti? Mes savo pranešimo projekte tarsi pirmąjį žingsnį žengėme, tačiau kur reikėtų daugiau derinti gairės. Kur to suderinamumo reikėtų daugiau, gal taip reiktų pasakyti, tai būčiau dėkingas už atsakymą. Really... Dėl atsakymas, kur reikia daugiau suderinimo dėl gairių ir rekomendacijų. Kai komisija paskelb savo dokumentą, tai taps e, daug aiškiau, kur yra tos suderinimo spragos, kur galima apeiti į gairias ir rekomendacijas ir ką daryti, kai nėra vieno ar kito. Pagrindinė spraga yra e, mokslinių tyrimų trūkumas, kaip žinote, EFSA ištekliai yra labai riboti. Tai viena iš problemų, o kita privalu užtikrinti, kad jeigu paskelbiamos gairės, tai e, turi būti ir rekomendacijos dėl jų įgyvendinimo, tačiau kaip tą daryti, tai yra subjektivu. Tai vieniems atrodo kažkas geriau, kitiems atrodo tas pats dalykas blogiau, taigi reikia turėti mm, tą gairį dokumentą, Tačiau bet kokios rekomendacijos dėl įgyvendinimo yra subjektivus dalykas. Taigi tas subjektivumas yra aktualus faktorius. Visiškai neseniai buvo e, panašiai problema dėl reikalavimų dienomims ir valstybės narės neturint kažkokių formalių gairių vadovavosi savo požiūriu, kuris skiriasi. Ačiū, nėra papildomo klausimo. Dabar Bart Stas, prašom, pasisakysiu angliškai. Dėl pirmojo tyrimo reikėtų čia kažką daryti. Šio tyrimo tikrai negalima išpaplatinti kitiems parlamento nariams. Kolega Lins e, sakė, kad yra neteisingų skaičių. Aš per savo pirmąjį pasisakymą dėl tyrimų pažymėjau, kad autoris pateikė ECBA e, e, skaičiais, na tiek to. O atsakant į klausimus raštu e, iš komisijos, tuos atsakymus jau turime. Mm, regime didžiulių skirtumų. Ponės Gunija sako, 425 aktyviosios medžiagos 8 aštuntaisiais, 300 gal kiek daugiau aštuonioliktaisiais, o komisija vienuoliktais sako 427, šiandien 474 aktyvės medžiagos. Tai visiškai skirtingi dalykai. Aš nežinau, gal komisija gali pakomentuoti, jeigu komisijos pesticidų reikalus prižiūrintis skyrius e, tokius skaičius uh, teikia, tai turi kažkom to pagrysti, tačiau jeigu žmonės remsis tyrimu, atsisiuntė jį iš mūsų tinklalapio, tai galvos, kad tai mūsų pozicija, negalima, kad taip nutiktų. Tai, o dabar turiu klausimą. Džono Nganga, mūsų antrasis uh, prelegentas, labai įdomus pranešimas, tiesą saka. 36 puslapis dėl uh, rekomendacinių dokumentų, guidance documents, kurie buvo nepaskelbti. Ir yra čia dar e, B rekomendacijos, no noted B guidances. Tai gal žinote, kodėl valstybės narės jų nepaskelbė? Tai leistų man geriau suvokti, kokiu požiūriu vadovausi valstybės narės. Dabar žodis ekspertas pono Ganga, mūsų ekspertui, paprašysiu atsakyti dėl interesų konflikto deklaracijos, tai mes į tai pasigilinsime per kitą posėdį, jau svarstant pakeitimus, o, o kai kalbama apie faktinės klaidas, tai komiteto e, ekspertai kartu su frakcijų ekspertais pataisys bet kokią E, klaidinga informacija. Pone Nganga, žodis jums. Ačiū už e, gražius žodžius. 36 puslapis. E, mes kreipėmės į visas valstybės narės, ne visos laikų pateikė atsakymų. Dėl tų didžiųjų rekomendacijų, guidance documents, žinome, kad čia susidurėme su problemomis. Ir pirmiausia, problema ta, kad valstybės narės e, jomis nesivadovauja. O kodėlgi jos nėra paskelbtos dėl vairių priežasčių. Gal valstybė narė e, nepalaiko tų rekomendacijų turinio ir gal taip yra, nes gairių trūksta. Beje, e, su, tema yra nepaprastai sudėtinga ir gal būtent tas sudėtingumas neleidžia kažkokiu kaip valstybėms narėms aiškiau sureaguoti. Tai nenorima užduoti papildomų klausimo. Gal aš pateiksiu atsakymą arba gal komisijos atstovas pasisakys dėl neteisingų skaičių. Pone Berent, prašau. Um, yes, I agree very much with uh, Mr. E, sutinku su ponu Stas, kad čia cituojami skaičiai. E, sakoma, kad tai mūsų atsakymų skaičiai yra neteisingas tiek dėl e, patvirtintų medžiagų, tiek ir dėl naujų aktyviųjų medžiagų. E, Čia sakoma, kad yra 22 naujos aktyvios medžiagos, kuriams nuo 11 metų pateiktas paraiškas, tai netiesa. 22 buvo patvirtintos ir daugiau kaip 75 pateiktos. E, taip pat ir toliau e, ne visiškai tiksliai m, mm, e, aprašoma, kas atsitiko su reglamento reglamentoj taikymų, taigi tai netitinka komisijos atsakymų parlamentui. Pirminkė, gerai, tai tada nuo savęs pradėsime ir taisysime klaidas. Dabar steiksiu žodį e, kitiems norintiems pasisakyti. Keletą frakcijų peršoksime, nes nėra jų atstovų. Ponas Pedičinį. Dėkui, pirmininkė, ne, neturiu klausimų apie skaičius. Mano klausimas uh, apie uh, pirmojo pranešimo išvadas. Ten buvo sakoma, kad uh, spręsti tuos reikalus reikia panašiai taip kaip farmacijos pramonėje. Aš sutinku, mums reikia sustiprinti visokiojopą mokslinę analizę tiek pirmam, tiek antram, tiek trečiam etapuose. Su tuo mes visiškai stinkame, bet vėliau prelegentas sako, kad mums reikia pradėti taikyti analizę paremtą riziką, o ne pavojingumu. Čia mm, esu nustebęs e, nematomą skirtumą tarp dviejų esminių e, koncepcijų. E, e, vienas dalykas yra sveikata, kitas, taip sakant, gerovė. Vienas dalykas, kada žmogus jau serga, o kitas, kai jis dar neserga. Reikia pagrysti kažkokio vaisto panaudojimą, teigiant, kad to vaisto panaudojimo privalumai e, yra didesni negu kad rizika. Bet e, juk pesticidai e, veikia visus gyventojus, vadinasi, rizik... vadinasi, reikia galvoti apie bendrąją riziką visiems. Mm, ir žinoma, aš tiek dėkingas ponė Ryvasy už tai, kad e, paminėjo konf interesų konflikto problemą. Pone Punė, čia klausimas jums buvo, gal jūs pabandytumėt atsakyti? Taip, aš suprantu klausimą. E, skirtumas tarp farmacijos produktų ir pesticido. Būdas, e, kuriuo pesticidas praktiškai naudojamas. Reikia turėti galvoj. E, iš tikrųjų, e, medžiagos toksiškumas gali būti gana didelis, bet prieš naudojant jis yra skėdžiamas, pavyzdžiui, tūkstantį kartų. Taigi, e, jis praranda tą toksiškumą, todėl rizika čia yra svarbus dalykas. Jūs negalite atsisakyti medžiagos vien todėl, kad ant e, etiketės e, nurodomas e, jo, taip sakant, prigimtinis toksiškumas. Svarbus yra tas toksiškumas, kuris egzistuoja jį naudojant praktikoje. E, negalima e, galvoti apie medžiagą e, vien tik tai galvojant apie jos potencialų nuodingumą ar žalingumą. Panas Večinė. Labai trumpai, pirmininkė, bet čia ir yra to viso klausimo esmė. Jeigu mes ir toliau taip samprotausime, tai tos problemos ir neišspręsime. Uh, E, žmonės patiria didesnę riziką dėl to, kad naudoja vaistus. <clears throat> E, nebūtinai e, atsižvelgiant į vartojimo instrukcijas. Atvykite į ligoninę, kur aš dirbu E, mums e, tenka susidurti su pacientais, e, kurie yra buvę tokiuose situacijose, kurie pajuto panašių vaistų poveikį. Dėkuoju, ko gero vargu ar reikia kažkokio atsakymo E, norėčiau porą pavyzdžių pateikti. Pavyzdžiui, e, laboratorijoje bandomas e, safran yra kancerogeniškas, bet praktikoje jūsgi gramais šafrano nenaudojate, naudojate tik tai labai labai nedidelį kiekį. It's not necessary your explanation. Merci, Monsieur Pedicini. Mišel. Dėkuoju, ponai Pedicini. Žodis Mišel. Aš norėčiau kreiptis į parlamento narius, e, pasiklausti apie šią ataskaitą. Ji prieštarauja Europos Sąjungos sutarčiai. Pirmiausia, reikia kalbėti apie atsargumo principą ir apie konservatyvų požiūrį. Pasižiūrėkime į e, tai, kas pasakyta, atsargumo principas e, skatina konservatyvaus požiūrio taikymą. Kaip galima kvestionuoti pagrindinius ES sutarties principus. Antras dalykas. Sakoma, kad reikia galvoti apie riziką, ne apie pavojus. Paklausykite, mes Europa esame protekcionistai, nes atliekame tyrimus, bandome įvertinti pavojų, bet mes įgyventiname ES sutartį. Yra pesticidų direktyva ir taip pat e, kalbama apie mutagenės, kancerogenės medžiagas, apie e, endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Jūs paprasčiausiai iš pramonės paėmėte šaltinius ir tarsi nukopijavote juos ir perkelėte uh, į šitą pranešimą. Taip pat sakote, kad reikia teikti laikinus leidimus. Būtent to nori pramonė visą. Tai kas jūs esate, ponė? Ir taip pat lyginate vaistus su pesticidais. Klordekonas, noriu paminėti vieną dalyką. Klore, klordekonas. E, Tai yra pesticidas, kuris buvo naudojamas Gvadelupėje, Martinikoje. Ir įsivaizduokite, kad jis gali gyventi 700 metų, jis persunks dirbožėmį ir žmonės vartos produktus, kurie bus paveikti tos medžiagos. Mes E, galime taisyti, aišku, faktinės, e, faktinius netikslumus, bet negalime tokios medžiagos teikti Europos parlamentui. Aš noriu Jums pasakyti, kad Jūs galbūt dar norėtumėte ko nors paklausti pono Punijos apie deklaraciją, mes kalbėjome, jei bus patiklinta. Ne, nes tai nieko verta. Dabar ponė Dornano dar nori paklausti. Dėkuoju, gerima pirmininkė. Iš tikrųjų, e, sausio 28 dieną per klausimą aš kalbėjau apie tai, kad kyla problemos dėl to, kad pagal tam tikras zonas yra išduodami leidimai e, fitosanitariniams priemėms. E, ir taip pat yra problemų dėl tarpusio pripažinimo. Ponas Nganga kalbėjo apie skirtumą tarp e, valstybių narių ir jų požiūrio skirtingo į fitosanitarnės medžiagas. Mes turime e, prisimti, kad reikia, kaip galima geriau, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Tarpusavio pripažinimo principas. Tai, kas sakė ponas Punė, jis nueina penelyg e, labai dar toliau. Jis sako, kad galima būtų sumažinti sąnaudas tam tikrų tyrimų EBPO kontekste jeigu būtų, pavyzdžiui, e, Europos, e, Europos Sąjunga ir Amerikos aplinkos apsaugos agentūra e, galėtų naudotis informaciją tą pačią. Ir Amerikos agentūra kur, savo išvadose dėl glifosato sukėlė tarimų, kad ji veikia kartu su tam tikromis interesų grupėmis. Ir e, norėčiau, kad būtų aiškiai pasakyti, kad arbipusiškumo principas nėra pripažįstamas visuotinai. Gengė, pakomusai? Yep, uh, thank you. On our side, I... Dėkui, labai daug negalėčiau pasakyti apie galutinių produktų e, leidimų išdavimą. Bet dėl e, zonų ir nacionalinių lygmenių e, tai e, taikomas ES nuorodas su mažomis išimtimis. Neturiu komentaro apie suderinimą, harmonizavimą. Manau, kad reikia E, rinktis, kurios tinkamesnės nuorodos būtų. E, e, čia reiktų labai atidžiai pasirinkti, o ne vien tik tai atmesti kažkokius nurodymus ar nuorodas dėl to, kad jie yra amerikietiški. Pone Dornanu, aš norėjau pasakyti, kad JAV yra išliko glifosatas ir atitinkama Amerikos e, agentūra išdavė leidimą. Taigi man kilo klausimas, kodėl tada reikia ginti tą pažinimo tarpusavio principą šiuo atveju. Dabar visi pasisakė pranešėjai, e, koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai, ponė Hoibuš e, iš komiteto narių. Ačiū, prisipažinsiu, kad turiu ne klausimą, tiesiog noriu du dalykus konstatuoti. Pirmiausia, tikrai pasidžiaugčiau, jeigu po nonpunija interesų konfliktas būtų patikrintas ir ar tikrai viskas yra tinkamai deklaruota, nes pateikta informacija Nebuvo atsakymas jam užduotą klausimą. Po to ponas Lins iškėlė mintį, kad reikėtų mums pasigilinti, ką mes samdome informacijai rinkti, kai kalbame apie inovacijas ir alternatyvas e, augalų apsaugos priemonėms, tai negali tai būti alternatyva kaip nauja cheminė medžiaga reikėtų pasigilinti gal į naują žemės ūkio metodologiją. Jau pats klausimas buvo užduotas netinkamai per pačią atrankos procedūrą. Mums reikėtų atrinkti medžiagas, kurie tam tikromis aplinkybėmis gali kenkti endokrininiai sistemai ar kelti vėžį. Aš sakyčiau, kad reikėtų paklausti, štai kaip, koks turi būti žemės ūkis, kad būtų vadovaujamasi tą geriausią žemės ūkio praktiką. Ir augalo apsaugos produktas būtų naudojamas tik išnaudojus prieš tai visas įmanomas priemonės. Jeigu niekas kitas nepadeda, tik tada pesticidai naudotini. Tokius reikėjo duoti, užduoti klausimus, o kadangi jie neteisingai buvo keliami, tai gal ir kyla papildomų abejonių dėl to, kokie yra tyrimai, kokia jų nauda. Beje, aš pritariu, kad šis informacinis dokumentas neturėtų būti skelbiamas kaip parlamento dokumentas, pirmiausia dėl to, kad ten e, skaičiai neteisingi. Dar norėčiau kai ką pasakyti. E, ponas Punžia, e, kaip ir sakiau, turėjo išvykti. Aš nežinau, kad reikėtų man dabar atsakyti, nes buvo paprasčiausiai išsakyta pastaba, o ne klausimas. E, dėkoju ir tokiu būdu e, baigėsi mūsų diskusijos. Mes kalbėsime lakryčio 8 apie pakeitimus, o terminas jiems pateikti yra spalio 11 diena e, gruodį balsuosime dėl viso pranešimo komitete. Dėkuoju Jums uždėmesį.